Damen und Herren. Ponios ir ponai, prašau jūsų dėmesio. Turime šiandien spręsti svarbų klausimą susijusiu su biudžetu. Pone Džil, nuomonės referentė šio klausimu, taigi dabar steiksiu jai įžanginį žodį. Nina, prašau, jums žodis. Pirmininkė, kolegos, balsuosime dėl kitų metų biudžeto. Kadangi procedūra vėluoja, neturėjome galimybės aptarti biudžeto projekto tarybos iki vasaros atostogų. Žinau, kad daug kolegų yra nusivylę dėl to, kad taryba siūlo e, mažinti finansavimą E, biudžeto užsienio reikalų daliai. 105,2 e, milijardai e, yra įsipareigojams, taip pat ir asignavimams atitinkamai mažinamos sumos. Mes žinome, kad labai svarbus yra, svarbi yra veikla mūsų užsienio reikalų srityje. Ir mes Balsuodami turime suvokti, kas vyksta, kokia yra situacija. E, kaiminėse šalyse daug neramumų, e, sumaišties, žiūrėkime į patį Ukrainoje, karą Sirijoje, pabėgėlių krizę. Ir e, tikrai žmonės ES yra susirūpinę dėl tų dalykų. Aš kaip pranešėja laikausi tokio požiūrio. Mes turime užtikrinti svarbiausius dalykus. Uh, Labai svarbu, kad valstybės narės ir ES imtųsi e, ryštingesnių veiksmų. Ir taip pat turime pritar, paremti tvaraus vystimosi tikslus. Visų pirma, Afrikoje reikia taip pat kovoti su pagrindiniais priežastimis, kurios večia žmonės palikti savo namus ir e, išvykti iš savo šalių ieškant geresnio gyvenimo. E, Mūsų pozicija labai aiški dėl kai kurių dalykų. Pirmiausia, dėl bandomųjų projektų e, akcentuojama ryšiai su pagrindiniais strateginiais partneriais. Ir e, tikiuosi, EPP parems pasiūlymą e, dėl transatlantinių santykių sustiprinimo. Tai atitinka ne tik tai JAV interesus, taip pat reikia kalbėti apie e, geriausią praktiką, kovojant su radikalėjimu, bendradarbiaujant šią sitį su strateginiais partneriais. Kai kur matome dar ne. E, nedaug tokių apraiškų kaip Pietų Afrikoje, tačiau tas reiškinys stiprėja. Dėl to aš siūlau bendradarbiauti su Bangladešu ir Indija šioje srityje. Mes taip pat remiame e, bandomosius projektus, kurie skirti Kolumbijoje e, įtvirtinti e, žemės teisėms, e, profsąjungų teisėms. Ir norėčiau padėkoti taip pat visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Tikiuosi, kad balsavimo rezultatai atspindės mūsų siekį užtikrinti veiksmingą, tvirtą užsienio politiką. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, ar dar kas nors norėtų pakalbėti diskusijos šiaip per balsavimo laiką nebus. Prašom. E, na, mes dirbame lietai, o situacija keičiasi greitai, ypač Turkijoje, todėl aš siūlau atidėti balsavimą savaitai ir apgalvoti apie, tai, apie tos pinigus, kurie skiriami Turkijai. Ačiū. Euh, merci, euh, Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti dėl už puikų bendradarbiavimą. Dirbome labai gerai, todėl aš manau, kad turime poziciją, kuri yra labai nuosekli iš esmės ir labai svarbi mūsų komitetui. Aš esu prieš, aišku, pastarąjį pasiūlymą. Manau, kad turime balsuoti šiandien nes turime bendrą sutarimą, iš esmės yra kompromisas pasiektas tarp įvairių politinių frakcijų. Thank you very much. Uh, Mr. Corwin. Uh, Ačiū, ponė Korvinai. Negaliu leisti nukelti balsavimo dar vienai savaitę, nes ketvirtadienį baigėsi laikas pateikti pakeitimus biudžeto komitetui, taigi apgrėstaudamas negaliu priimti jūsų pasiūlymą. Taigi pradėkime balsuoti. Pradėsime nuo biudžetinių pakeitimų. 2017 metų biudžeto pakeitimai o dėl rezoliucijos galime balsuoti tik po to. Tokia yra įprasta tvarka. Taigi, 7702 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 7703 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Afeto 5251 pakeitimas už prieš susilaiko atmestą. 5223 kas už prieš susilaiko atmestą. 5291 kas už prieš susilaiko atmestą. 5293 kas už prieš susilaiko atmestą. 5309 už prieš susilaiko pastikrina. 31 balsu už 28 prieš vienam susilaikius pritarta. Trys vienas vienas, kas už, prieš susilaiko pritarta. Penki, trys, vienas, vienas pirmajame mano balsavimo sąrašo puslapyje. Taip pat e, turėtumėte atsižvelgti į tai, kas yra šio pakeitimo autorius prieš balsuodami. Taigi dar kartą, kas už šį pakeitimą? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 5313, kas už? prieš susilaiko. Manau, kad pritarta, bet pasitikrinkime. Balsuoti baigiame. Tarp socialistų balsuojančių vieno per daug. Tik vieno per daug. Dabar viskas tvarko pritarta 31 už 26 prieš. 5, 3, 1, 2, kas už, prieš susilaiko pritarta. 5, 3, 2, 4, kas už, prieš susilaiko pritarta. 5, 3, 1, 0, kas už, prieš susilaiko pritarta. 5, 2, 6, 6, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5, 3, 2, 8, kas už, prieš susilaiko pritarta. 5290 už prieš susilaiko pritarta. 5258 kas už prieš susilaiko atmesta. 5259, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5257, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5254, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5267, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5262, kas už prieš susilaiko atmestą. Prašau. Jūs turbūt nerimtai to prašote. Dabar kartu balsuosime dėl pakeitimų nuo 5334 iki 5339. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. 5256. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 5332 kas už. Prieš susilaiko pritarta. 5268 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 5330 kas už. Prieš susilaiko pritarta. Pirmasis kompromisas kas už. Prieš susilaiko pritarta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. Dabar 5269 pakeitimas, kuris yra. Kas už <clears throat> prieš susilaiko atmestą. Ar galime balsuoti kartu dėl pakeitimų nuo 5252 iki 5270? Taigi nuo 5252 iki 5270, kas už, prieš susilaiko atmesta. Dabar balsuosime dėl 5333, kas už, prieš susilaiko pritarta 5271, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5272, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5260, kas už prieš susilaiko atmesta trečiasis kompromisas, <clears throat> kas už prieš susilaiko pritarta 5321, kas už prieš susilaiko pritarta 5273, kas už prieš susilaiko atmesta 5331, kas už prieš susilaiko pritarta 5331. 5, 3, 2, 7, kas už prieš susilaiko pritarta, 5, 3, 2, 6, kas už prieš susilaiko pritarta, ketvirtasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta, 5, 2, 8, 3 su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaiko pritarta, dabar kartu balsuojame nuo 5, 3, 4, 0 iki antrojo žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko pritarta. 5274, kas už prieš susilaiko atmesta. 5304, kas už prieš susilaiko atmesta. 5286, sako pirmininkas, už už prieš susilaiko pritarta, 5287 už prieš susilaiko pritarta, 5264 kas už prieš susilaiko atmesta, 5265 už prieš susilaiko atmesta, 5305 kas už prieš susilaiko atmesta, 5289 ir 5314 kartu kas už prieš susilaiko pritarta penktasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta šeštasis kompromisas, kas už, prieš susilaiko pritarta septintasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaiko pritarta. 5275, kas už, prieš susilaiko atmesta. 5276 už prieš susilaiko pritarta. 5278 už prieš susilaiko. 5280 ir 5325 už prieš susilaiko pritarta. 5299 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaiko pritarta. Prieš balsuojant dėl kito pakeitimo norėčiau sakyti trumpą pastabą. Čia kalba eina apie EIVT darbuotojų skaičių. Ir iki šiol, manau, e, ten nebuvo pakankamos pusiausvėros tarp nacionalinių ekspertų ir ES valstybės tarnautojų. Vakar telefonu apie tai kalbėjau su ponia Mogerinė, man e, šiandien atsiunti atitinkamą raštą, kuriame daugiau ar mažiau pripažįstama, kad esama tos e, neligybės tarp e, nacionalinių ekspertų ir valstybės tarnautojų. Taip pat ir valstybių narių atstovų skaičius yra netolygiai netolygus. Taigi ji sutinka, kad mes balsuotume dabar dėl to pakeitimo ir kad uh, šis klausimas, ši problema būtų sprendžiama. Aš manau, kad uh, tai tikrai yra teigiamas pokytis šiame procese. Taigi prašau balsuoti šį pakeitimą tam, kad po to galėtume siekti konstruktyvos sprendimo. Prašau, kalbėtojas šneka, neįsijungęs mikrofoną, vertėjai negirdi. Aš tikrai neteikčiau pakeitimo, jeigu ES atstovų būtų per daug. Tačiau mes čia turime kalbėti apie delegacijų vadovų pareigas ir e, pagrindinė būsnėje dirbančių, dirbančius e, pareigūnus ir mes turime patvirtinę labai aiškias taisyklės apie tai, kaip turi būti atstovavimo ES institucijoms, šiose struktūrose ir valstybių narių diplomatinėms tarnyboms. Ir akivaizdu, kad čia šiuo metu esame vis dar disbalansų po penkerių metų Ir kadangi yra prisimti atitinkami įsipareigojimai, tai turime siekti šį klausimą spręsti, vadovaudomėsi atitinkamai patvirtinta procedūra. Kartu su ponia Mogerinė turime šį klausimą tinkamai spręsti. Prašau. Papirminkė. Dėmes pirmininkė, aš e, siūlau balsuoti už šį pakeitimą. Tikrai aš pats balsuosiu už. Tačiau mums reikia išsamios informacijos šiuo klausimu artimiausioje ateityje gauti. Ačiū. So that, that of... Aš manau, kad mes galėsime jums paviešinti taip pat ir ponės Mogerinį laišką ir ten yra pateikta visa informacija pakankamai išsamei. E, yra Šis laiškas nukopijuotas prie salės durų, jeigu norite, galite pasimti kopiją ir ten yra pateikiama visa informacija. Ir tas bendrasis pakeitimas, kurį teikia Ferhofstas Brokas ir Gualtieri, jame būtent ta informacija atspindima. Pane pirmininkė, prašau. Thank you, Chair. The problem is also Ačiū pirmininkė. Problema yra ta, kad institucijose matome didžiulį disbalansą. Taip pat kalbu apie ES institucijas ir manau, kad turime nepamiršti, jog egzistuoja pusiausvėros stoka dėl to. E, Europos vidurio e, rytinės valstybės taip pat kenčia nuo to ir aš tikiuosi, kad jūs į tai atsižvelgsite taip pat. Ir šias aplinkybės taip pat mes įvertiname ir išsiaiškiname. Aš tik tai galiu pasakyti, kad šalis, kurią aš geriausiai pažįstu, tikrai ne geriausiai pasirodo būtent ir šiame kontekste. Tačiau Jeigu leisite, pasakysiu, kad ponai Ferovsas Gualtieri ir aš ketiname peržiūrėti rūdienį ir įvertinti, kaip yra įgyvendinami atitinkami susitarimai dėl ES išorės veiksmų tarnybos struktūrų. Pone Kalnėtai žodis. Okay. Ah, let's vote. Who is in favor of this? Tik balsuokime, kas už šį pakeitimą. Kas susilaiko, kas prieš. Pritarta. Dabar balsuosime dėl kartu dėl pakeitimų 5, 3, 4, 9, 5, 3, 5, 1 ir 5, 3, 5, 2 už prieš susilaiko pritarta, 5, 2, 9, 8, kas už prieš susilaiko pritarta. Tiek balsavimų, labai ačiū, ponė Džil. Manau, kad jūs puikiai atlikote savo darbą ir pakankamai spėriai galėjome baigti balsavimus dėl šios nuomonės. Dabar balsuosime dėl nuomonės projekto. Pirmasis pakeitimas panas Liozink, kas už prieš susilaiko atmestą. Antras pakeitimas, kas už prieš susilaiko atmestą. Preda niekuomet nenusileidžia. Tarp balsuojančių vienų socialistų vis dar yra per daug. Atmesta 27 balsavusių už, 34 prieš. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Aštuntas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta, devintasis kas už prieš susilaiko atmesta, dešimtasis kas už prieš susilaiko atmesta, vienuoliktasis už prieš susilaiko atmesta. Dvyliktasis kas už prieš susilaiko pritarta. 14. Kas už prieš susilaiko atmesta 15. Kas už prieš susilaiko atmesta 16. Kas už prieš susilaiko pritarta 18 um, iš dviejų dalių, kas už pirmą dalį prieš susilaiko pritarta, kas už antrą dalį prieš susilaiko prit, e, atmesta. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso šedevro. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimą baigime. 56 prieš 5 susilaikė. Pritarta. Sveikiname pranešėją ir linkime sėkmės darybose su biudžeto komitetu per ateinčią savaitės ir plenarną posėdį. Dabar septintasis darbo tvarkės klausimas tai yra informacija apie viešnagę Turkijoje. Sosysime šį klausimą po to, kai iš salės išeis tie, kuriems rūpi tik pinigai, o ne politinio turinio dalykai. Kolleginnen und Kollegen. Kolegos. Prašau jūsų dėmesio. Taip pat ir kolegos Sarijus Volskio dėmesio. Labas rytas. neseniai po šios vasaros įvykių Turkijoje ir valstybės perversmo mėginimo Turkijoje. Mes gavę Turkijos užsienio reikalų ministro kvietimą, kuris man buvo atsiųstas taip pat, kad įpyrė ir pranešė ir aš gavę pirmininko Šulco pritarimą praėjusią savaitę lankėmės Turkijoje. Turėjome konstatuoti, kad padėtis Turkijoje pablogėjo. Vyko rimti neramumai Turkijoje, po to prezidentas Putinas uh, priėmė prezidentą Erdoganą, tačiau iš vakarų atstovų nebuvo, mums buvo priekaštavimo, kad mes e, nepakankamai pasmerkėme pučio. Taip pat buvo daug kalbama apie sustarimus dėl pabėgėlių, dėl bevizio režimo, dėl kitų dalykų, taigi prasidėjo tokia kakofonija, graikiškai tariant. abiejų pusių jinai girdėjosi tą kakofoniją ir iš tiesų ta stacija nebuvo naudinga. Turiu pasakyti, kad e, mūsų apsilankimas Turkijoje vyko labai atviroje, konstruktyvioje dvasioje, nepaisant visų kritinių klausimų, kuriuos svarstėme, mes aiškiai pasakėme, kad Turkijos raida iki pučio, kalbant apie nuomonės laisvę ir visus kitus dalykus, mums nebuvo priimtina. Tai reiškia, kad Turkija dėl tos situacijos tik dar labiau nutolo nuo ES, tačiau kartu mes labai aiškiai pasakėme, kad mes smerkiame pučią ir kad džiaugiamės tuo, kad visos keturios politinės partijos atstovavimas parlamente, taip pat ir HDP partija pasisakė prieš pučą, jį pasmerkė, tai reiškia visos demokratiškai išrinktos partijos pasisakė ir pasmerkė šį karinį pervesmą, jo mėginimą. Mes buvome susitikę su premjeru Gilderimu, įvairiais ministrais, taip pat ir užsienio reikalų, Europos reikalų vidaus reikalų ministru ir man e, buvo toks dar dalyvavau pokalbėje prie keturių akių su teisingumo ministru, taip pat e, su Izmailu Karamanu parlamento pirmininku buvome sustikę ir su politinių partijų atstovais, su HDP partijos atstovais ir su plėtinės visuomenės atstovais buvome sustikę. Taigi, padėtis yra tokia, kad Turkija ir man tai tapo aišku, ten lankantis patyrė akivaizdų šoką. Nuo 2013 metų Turkijoje buvo juntama, kad Gulemo judėjimas e, stiprėja, siekia didesnės įtakos. Ir aš e, turiu pasakyti, kad kalbant apie Gulemo judėjimą, kai kurios dalykus po apsilankimo Turkijoje vertinu dabar kitaip nei iki tos kelionės, nes akivaizdu, kad e, <clears throat> e, tai yra veikėjų grupė, kuri slapta per ilgą laikotarpį sugebėjo sutvirtinti valstybės struktūros atskirose ministerijose, kariuomenėje ir buvo ten e, susiformavusios atitinkamus struktūros, kurios veikia savarankiškai ir klausė judėjimo vadovo nurodymų. Gilemo judėjimas e, sistemingai tą įtaką savo siekė didinti, taip pat ir įsiskverbdamas į švietimo sistemą, kurdamas ten tam tikras brolyjas, kurios glaužiai tarpusavėje bendradarbiaudavo ištisus dešimtmečius gilėmo judėjimas, jo atstovai mano, kad šarietų įstatymai turėtų e, įsivyrauti valstybėje ir visuomenėje, išpatauti. Taigi, turint omenyje, kad parlamentas pačiu metu buvo apšaudytas raketomis ir kai kurios iš šių raketų sprogo per tris arba keturis metrus. Tai jeigu tos raketos būtų sprogusios už 3-4 metrų nuo tos vietos, kur sprogo, tai būtų žuvę 120 parlamento narių. Įsivaizduokime, kad e, tai būtų įvykę Europos parlamente ir plenarių posėdžių salėje 120 parlamentarų sudėtų. E, na, nedažnai taip atsitinka, kad tiek daug yra, tačiau ir įsivaizduokime, kad šalia esančioje salėje sproktų bomba. Tai taip maždaug turėtume įsivaizduoti to laiko įvykius e, Turkijoje. Tai mums tai turbūt nelabai patiktų. Arba, tarkime, Prancūzijos nacionalinėme susirinkime arba Vesminsteryje tokie įvykiai vyktų. Ir tą darė savo šalies kariuomenė, panaudodama naikintuvus ir sraigtasparnius. Taip pat buvo uh, užpultas ir atakuotas prezidento, atakuota prezidento rezidencija vasaros Aš prezidento tuo metu jame, joje ir nebuvo ir panašu, kad e, prezidentas markiai rizikavo sėsdamas į lėktuvą ir skrisdamas į Ankarą, nes e, tuo metu į orą buvo pakelti F-16 naikintuvai pučistų, kurie galėjo bet kada prezidento lėktuvą numušti. Taigi čia mes turime aiškiai kalbėti, kad Turkija egzistuoja valstybinės struktūros ir paralelinės struktūros, kurios nepritarė valstybinėms struktūroms. Taigi turime aiškiai suvokti, kad e, veikiausiai dalis vyriausybės struktūrų dėl šių asmeninių aplinkybių yra neveiksnus. neveiksnus. Tačiau e, po toliau sekusių įvykių ir tų, to didelio skaičius atleidimų ir suėmimų mes aiškiai pasakėme, kad visi šie procesai turi taip pat vykti vadovaujantis teisės normomis, nes e, kalbant apie procedūras, kurios taikomus buvusiems pučistams e, mes reikalavome ir atkreipėdėmėsi į tai, kad e, į šios procesus būtų įtraukta Europos taryba, jos atstovai, kad galėtų viską stebėti. Taip pat e, tos partijos, kurios pasisakė prieš perversmą, tai yra tos partijos pasisakusios prieš perversmą neįtraukė į savo koaliciją HDP partijos ir mes tokius veiksmus vertiname kaip netinkamus. Mes manome, kad HDP partija, kuri pasmerkė perversmą, turi būti įtraukti jos atstovai įvykstančias e, diskusijas tam, kad būtų galima greičiau įveikti šalies susiskaldimą, nes egzistuoja susiskaldimas tarp e, Gilemo judėjimo šalininkų ir Erdogano šalininkų ir taip pat susiskaldimas tarp turkų ir turkų, tarp turkų ir kurdų. Ir mes siekiame, kad taikos procesas, kuris nuo 15 metų atrodė jau pajudėjo tinkama linkme, bet dabar dėl tam tikrų rinkimų rezultatų yra sustojęs vėl imtų judėti į priekį. Taigi Turkija siekdama užtikrinti didesnį stabilumą savo šalyje, e, turėtų nepamesti iš akių taip pat ir šio tikslo ir HDP partija galėtų padėti jį pasiekti. Dabar dėl praėjusią savaitę vykdytų teroristinių išpolių, atsakomybę už kuriuos prisijėmė tiek PKK partija, tiek Daesh, tie teroristiniai išpoliai buvo nukreipti prieš civilius asmenis, o ne prieš e, valstybinės institucijas, sujaukė vėl Turkijos visuomenę ir e, tie sustaikymo procesai su kurdais dabar e, yra vėl apsunkintas, nes PKK Taip pat ir Europos Sąjunga yra paskelbusi turistinę organizaciją, taigi mes raginame bendradarbiauti su HDP partija, tačiau ne su PKK, kadangi tai yra turistinė organizacija. Taigi šiame kontekste reikia nepamiršti ir klausimą susijusio su Turkijos įsiveržimu į Siriją. Mes lankėmės Turkijoje tuo metu, kai ten e, buvo atvykęs prezidentas Bidenas Ir e, tuo metu Irako kurdų prezidentas Barzani, su kuriuo buvo suderinti taip pat šie kariniai veiksmai, buvo apie tai informuotas. Tačiau manau, kad visus iškilusius neiškumus būtina pašalinti. Ir tai jau yra daroma, aiškiai pasakant, kad Turkija kovoja prieš islamo valstybę. Ir Kitas dalykas yra susijęs su tuo, kad e, susijęs su, su Sirijos kurdų padėtimi, nes šiuo metu egzistuoja 400 km ilgio atkarpa Sirijos ir Turkijos pasienyje, kuris iš viso siekia 6-700 km, kuri kontroliuoja tą ruožą 400 km kurdai. Ir mums susidaro įspūdis, kad Sirijoje, kur regionas nesiekia toliau nei į vakarus nuo Eufrato, yra aiškiai susitarta su koalicijos partneriais, kad kurdai į vakarinį Eufrato krantą nesiverstų, tačiau akivaizdu, kad kurdai pasinaudojo atsivėrusią galimybę ir peržengė Eufratą, kovodami su Islamo valstybė. O tai reiškia, kad uh, visas pasienio ruožas tarp Sirijos ir Turkijos e, pereitų į kurdų kontrolę ir e, kurdai dabar jau pradėjo užkariauti tas teritorijas, kurios etniškai nepriklauso kurdams ir vietiniai gyventojai nelabai džiaugiasi tuo, kad dabar juos pradės valdyti kurdai. Todėl turkai tose teritorijose imasi veiksmų ne vien savarankiškai, tačiau padedami taip pat ir vietos gyventojų organizacijų. Šiandien ryte jau gavau informacijos apie tai, kad e, Turkija elgesi teisingai ir kad e, kurdai dabar grįžta atgal į kitą Eufrato pusę, todėl karinės, kariniai veiksmai e, Sirijos kurdų atžvilgių yra nutraukiami. Taigi aš taip pat pritariu tai pozicijai, kad kurdai neturėtų plėsti savo teritorijų į vakarus nuo Eufrato, nes Sirijos kurdai labai sėkmingai padakovoti taip pat ir su Islamo valstybė. Tiek būtų apie šią situaciją, tačiau dėl teroristinių išpolių ir dėl kartais neiškios Turkijos pozicijos Turkijos kare Mums kilo labai daug klausimų, tačiau ta pozicija šiuo metu tampa aiškesnė Turkijos ir dabar reikėtų pažiūrėti, ką mums e, duotų pokalbiai tarp Rusijos ir Turkijos e, dėl Asado, nes Rusijos ir Turkijos pozicija Asado klausimų yra visiškai priešinga. Pačioje Turkijoje dėl trapios politinės padėties aiškiai juntamas siekis suartėti su Europa, tačiau iš tiesų naujų idėjų dėl narystės nebuvo pateikta, tačiau puikiai žinote, kad ekonominė Turkijos raida įmanoma tik tai per Europos Sąjungą. Nes panašu, kad pokalbiai su Putinu šią linkmę nebuvo labai sėkmingi, galbūt turizmas atgis, tačiau E, apsirūpinimas žemės ūkio produktais iš Turkijos e, nepajudės iš mities taško, nes Rusija nusprendusi pati jais apsirūpinti, o Erdogano populiarumas Turkija yra grindžiamas pas, pastarojo dešimtmečio didžiuliu ekonominiu pakilimu. Ir e, naujasis premjeras, kuris yra labai proeuropiečiai nusiteikęs, prieš dešimt metų dirbo transporto ministru, sukūrė Turkijos oro linijas, <clears throat> daug kitų sėkmingų Turkijos modernizavimo projektų įgyvendino ir aš daugiau nei dvi valandas su juo kalbėjausi. Ir e, aptarėme ne tik oficialius klausimus, tačiau taip pat ir išsameu aptarėme įvairius kitus aspektus, turiu pasakyti, kad aš šiek tiek pakeičiau savo nuomonę. E, nes jo nuomonė du trešdai visų užsienio investicijų į Turkiją ateina iš ES. Šiuo metu eksportas ES prekių siekia 17 milijardų eurų. Ir ta ekonominė raida gali būti išlaikyta tik tai išlaikant glaudžius tarpusio santykius su Europos Sąjunga. Taigi, remiantis e, šiomis bendromis išvalgomis ir vertinimais. Ir e, nepavykusio valstybės perversmo pasiekmių vertinimu man tikrai nesusidarė joks įspūdis, kad Europa yra bandoma šantažuoti. Priešingai susidaro įspūdis, kad mes turėtume švelninti savo retoriką Turkijos atžvilgiu, Turkija taip pat turėtų švelninti savo retoriką, nes jeigu mes e, atsisakytume būtent tos aštresnės retorikos, tai tikrai būtų galima protingai, išmintingai susitarti dėl daugelio klausimų. Turiu pasakyti, kad e, Turkija, kuri yra kritiškai vertinama mūsų pranešimuose ir mes ir toliau tą darysime, kad įpyri savo pranešime pakankamai kritiškai yra Turkija vertins ir dabar e, rengia naują pranešimą. Tačiau ta mūsų e, kritika turi būti grįžiamas siekiu palaikyti gerus tarpusavio santykius, nes kalbant apie e, geostrateginius interesus, Turkija mums yra daug svarbesnė kaip sąjungininkė, o ne kaip mūsų priešininkė. Čia aš nenoriu kalbėti apie šalis narystę Europos Sąjungoje, nes tikrai nei vienas e, Turkijos atstovų mums nepasakė, kad jeigu jūs e, nedarysite vieno ar kito, dalykų, tai mes atsisakysime sustarimo dėl pabėgėlių. Ką tik pirį galbūt man paprieštaraus, tačiau man sudarė įspūdis, kad Turkija yra nusiteikusi laikyti susitarimo dėl pabėgėlių. Jie tik nesidžiaugia dėl vieno dalyko, tai yra dėl to, kad e, tie 6 milijardai ES paramos e, turėtų būti paskirstami ne per Turkijos valstybės biudžetą, o per tarptautinės organizacijas, kad tas lėšos tiesiogiai ir betarpiškai pasiektų pabėgėlius. Ir aš manau, kad jau pirma paramos dalis, ne tik pirma jau buvo pervesta ir buvo pastatytos mokyklos Sirijos pabėgėlių vaikams. Uh, Manau, kad ir toliau turėtume laikyti savo pozicijos, nes iš tiesų, jeigu 5-6 metus vaikai neeis į mokyklas, į mokyklą, nesimokys, tai jie po to išauks naujais teroristais. O kalbos apie uh, e, spigliuotos vėlos tvorų statybą pasienį ir viškas nesamas, mes turime užtikrinti dabartinę sienų apsaugą daug uh, griežtesnę Ir mes turime ne tik savo pasienį saugoti, tačiau taip pat užtikrinti ir kad kitoje viduržėme jūros pusėje žmonės neišplauktų į atvirą jūrą. Ir e, mes dabar puikiai žinome, kad e, dauguma žmonių jūroje žūsta ne keliaudami iš Turkijos į Graikiją, o iš kitų šalių atvykdami į Graikiją, pavyzdžiui, iš Libijos. O <clears throat> kalbant apie tas salas, kuriuose būtų galima patalpinti pabėgėlius arba juos sugyveninti atvykstančius, tai Vokietijoje netgi kelias būtume radę, galbūt Austrija jų ir neturi. Todėl energingiausiai pasisako prieš pabėgėlių politiką. Tačiau aš norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad Graikija neturėtų būti paversta viena didelė pabėgėlių stovykla. Turkai labai aiškiai sako, kad bevizijos režimas yra sudėdamoji susitarimo dėl pabėgėlių dalis. Aš neišgirdau pageidavimo šį klausimą įspręsti kitą savaitę arba iki spalio pirmos dienos. Aiškiai yra pasiūlymas visus 72 punktus nusekliai apsvarstyti ir įgyvendinti. pat mums kilo tam tikrų problemų dėl patvirtinto kovos su terorizmu įstatymo po perversmo mėginimo ir e, bet kokiu atveju Turkija yra suinteresuota taip pat ir šiuos probleminius klausimus išspręsti. Ir aš manau, kad e, turėtume konstruktyviai dėl visų šių punktų dėrėtis. Tikrai spaudimas nėra daromas, turime beveik du mėnesius laiko, per kuriuos dar galime dėrėtis. Ir e, kol aš nepamačiau darybų rezultatų, tol man visiškai nerūpi mano iš ankstinė nuomonė, mes turėtume pirmiausiai siekti viską nusekliai pabaigti, visus pradėtus procesus. Pabaigai noriu pasakyti, kad Turkija šiuo metu nėra tokie padėtie, kad būtų galima kalbėti apie narystę Europos Sąjungoje. Turkija mums yra labai svarbi dėl sustarimo, dėl pabėgėlių, dėl uh, karo Sirijoje ir Irake. Mes tikrai nesugebėsime baigti be Turkijos, Irano ir Saudo Arabijos pastangų, o tas tie karai pagimdė 12 milijonų pabėgėlių per pastarosius metus. Ir aš manau, kad vadovaudamėsi savo interesais, ES interesais ir turėtume siekti atitinkamų mano anksčiau minėtų sustarimų su Turkija, kad išspręstume tas minėtas problemas ir tada turėtume tęsti tą pradėtą dialogą. Ačiū uždėmesį, dabar žodis Katė. Uh, Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad jūs labai gerai apibūdinote mūsų apsilankymą praeitą savaitę. Aš tik tai keletą norėčiau akcentuoti dalykų, plačiai nekalbėsiu. E, keletas pastarųjų vasaros mėnesių tikrai buvo e, žiniasklaidos puslapių e, viršuje, buvo svarstama visų Ir dabar prasidėjo mūsų darbas po atostogų ir norėjome pakalbėti apie mūsų apsilankymą E, mūsų komiteto posėdėje. Pritariu pirmininkui jo žodžiams. Mes sustikome ne tik su vyriausybės atstovais Turkijoje, kalbėjome su visų pozicijos partijos atstovais, su žmogaus teisų organizacijomis, su žurnalistais, kurie patiria spaudimą ir anksčiau jie patirdavo spaudimą dabar po nenusisekusio valstybės perversmo Liepos 15 dienos ir matome, kokį tai poveikį turi Turkijos visuomeniai. Aš e, e, kalbėjau su žurnalistais CNN Turkijos e, padalinyje ir mes matėme smurtą. Ta naktį, kai mes buvome, trys bombos buvo numesos ir buvo pastate trijų partijų atstovai. Labai e, e, kritiškai reikia žiūrėti į tai, kaip Turkija tvarkosi su padariniais nenusisekusio perversmo. Taip pat mes turime suvokti, kokį traumatišką poveikį turi tai Turkijos visuomeniai, tos nakties įvykiai. Ir Buvo planuojama naktį įvykti perversmą 3 val. E, ryto ir jeigu jis būtų pasiekęs, būtų pasiekmes visai kitokios. Mes matėme dabar pasiekmes e, to nenusisekusio pučio, matėme, kad e, daug žmonių reštuota, valstybės tarnautojų dešimtis tūkstančių yra atleista Gileno remėjai pirmiausiai nukentėjo, bet taip pat ir žurnalistai, kurie visiškai nesusiję su to perasmo organizavimu. Jie yra sulaikyti ir aš žinau, kad kolegos kėlė šį klausimą vasarą. Tai Mm, reikia kalbėti apie, ir apie opozicijos partijas, ir apie uh, žmogaus teisų organizacijas Turkijoje. Mes visuose susitikimuose kalbėjome apie tai, kad reikia laikytis teisinės valstybės principų, tvarkantis su padariniais šio pučio. Ir taip pat viena iš problemų, kurią um, minėjome, yra galimybė turėti advokatą. Uh, pirm, per pirmas penkias dienas sulaikytieji negali susitikti su advokatu. Ir kitas dalykas, kuris kelia surūpimą, yra sąžiningas teismas. Ar iš tikrųjų iki teismo žmonės, žmonėms taikoma nekaltumo prezumcija? E, kai kurios žmogaus teisų organizacijos, įskaitant Amnesty International, iškėlė e, kalbė apie tokius dalykus, neteisingą elgesį ir galbūt e, nes, kankinimus kalėjimuose. Uh, Vidaus reikalų ministras, kaip buvo paklaustas to, paneigė apie to, tokius dalykus, tai buvo e, arešto atveju, kai buvo panaudotas smurtas. Bet e, mes e, galvojame, kad kadangi Turkija yra Europos tarybos narė, e, komitetas kovantis su kankinimais galės pakliūti į Turkijos kalėjimus ir tarptautiniai stebėtojai galės pakliūti į kalėjimus. Taip pat reikia užtikrinti, kad Turkijos žmogaus teisų organizacijos galėtų lankytis kalėjimuose, kad būtų užtikrinta, jog Turkija negryž į padėtį prieš dešimt metų, kai kankinimai buvo labai paplitęs reiškinys dėl mirties bausmės. Aš manau, gerai yra pastebėti tai, tai, kad m, mm, tai nebuvo paminėta kaip galimybė per kurį nors mūsų susitikimą su vyriausybės atstovais. Ne vienas vyriausybės atstovas apie tai nekalbėjo, kad būtent galvojama gražinti mirties bausmę, įskaitant opoziciją, kuri neparemtų to. E, matome, kad buvo daug retorinių e, pareiškimų padaryta vasarą, bet jokių konkrečių žingsnių nėra gražinti e, mirties bausmai. Dėl ES Turkijos tarimo mes e, akcentavome tai, kad reikia įvykdyti visas 74 sąlygas. Ir Turkijos vyriausybė, kaip sakė pirmininkas, paminėjo, kad e, tikimasi e, sparčios pažangos iš, e, dėl keturių iš penkių svarbiausių dalykų. Vienas likęs dalykas yra teisės aktai skirti kovoti su terorizmu. Ir mes e, sakėme, kad suprantame, jog reikalingi pokyčiai ir taip pat kalbėjom apie tai, kad vizų režimo liberalizavimas yra liekanti galimybė. Mes Taip pat kalbėjome dėl e, opozicijos. Sakėme aiškiai, kad HDP e, po nepavykusio e, perversmo turi būti, buvo įtraukta į dėrybas ir kad toliau per ateinančius mėnesius į parlamento darbą turi būti įtraukta ši partija. Du komitetai dabar parlamente yra įkurti. Vienas užsima tyrimu to, kas įvyko tą naktį, kai buvo bandoma vykdė valstybės perversmą ir kitas e, užsima konstituciniais e, perversmais, e, pagrindinės partijos e, atstovai. E, dirba taip pat jame ir siekime užtikrinti teismų nepriklausomybę. E, mes e, su kolegomis iš Turkijo, Turkijos e, seniai nedirbome taip kartu ir dabar reikėtų vėl atnaujinti jungtinio parlamentinio komiteto darbą ir tikiuosi, kad ateinančias savaitės tas bus padaryta. Manau, kad ne tik vyriausybė, bet ir opozicijos partijos bei NVO e, teigiamai vertino mūsų apsilankymą. Uh, E, Liepos 15 buvo bandoma įvykti perversmą prieš, nukreiptą prieš Turkijos demokratiją, tačiau tai, kaip vyriausybė tvarkosi su pasiekmėmis e, šio veiksmo, bus labai rimtas išbandymas e, vyriausybei. Mes nežinome, koks bus rezultatas, bet parlamentas, aišku, turi per ateinančią savaitę ir mėnesius atidžiai sekti padėti veiksmus ir mūsų apsilankimas buvo pirmas galbūt toks e, gestas iš mūsų pusės, pademonstravimas, kad mes norime palaikyti dialogą ir taip pat bandymas suprasti, kas Turkijoje e, vyko pastarosiomis savaitėmis. Ir aš e, mielai tikiuosi ir pirmininkas atsakysime į kolegų klausimus. Uh, merci, uh, uh, monsieur président. Ačiū, ponia pirmininkė. that... Gal galėtume sutarti, kad koordinatoriams skiriame po dvi minutės, o kitiems po minutę pusantros. Ar tai priimtina? Ponas Preda, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad Piri už jos pasakymą. Pirmiausia pasakysiu, kad aišku, perversmas yra neprimtinas, Taip pat yra neprimtina, kad imamas baudžiamųjų veiksmų prieš visuomenės atstovus, tai yra teisėjus, universitetų dėstytojus, rašytojus, kurie pozicionami kaip priešai. Ir atsiranda žmonių, kurie neturi politinės išraiškos, nes, nes tas gulinizmas nėra politinė išraiška, tačiau suprantame, kad paprastai piliečiai e, įvardėme kaip valstybės priešai, tai tampa nepriimtina, kai kalbama apie laisvą visuomenę ir tai turi pasiekmių ir mūsų E, valstybės narėms, pavyzdžiui, rumūnams, kurie laikomi gulinistais ir to perversmo šalininkais. Dėl to, ką, e, kaip reikia reaguoti į terorizmo klausimus, tai Ankarai ne tik PPKK yra teroristai, taip pat ir gulinizmas, kuris yra paskleidęs visoje visuomenėje. Todėl reikia aiškiai deklaruoti Ar reikia kalbėti ir apie tai? Dėl pabėgėlių reikia aiškiai pasakyti, kad reikia, kad Turkija laikytųsi sustarimo visų nuostatų, kaip ir mes turime to laikytis. Nes bet koks dėlsimas, bet kokias abejonės bus neturės neigiamų pasiekmių. Aš nerimauju taip pat ir dėl Sirijos, nes e, E, Turkija veikia Sirijoje prieš kurdus ir tai yra taip pat e, svarbu. Briefly, uh... Trumpai, nes ką tik giri, e, kaip pranešė ir mūsų frakcijos vardu pasisakė. Taigi turiu pasakyti tris dalykus. Manau, kad jūsų misija buvo labai sėkminga. Mes turėtume palaikyti ryšius. Mane tenkina jūsų pateikta informacija pats laikas, aišku, dirbti su Turkija kartu. Antra, komentarai pateikti perversmo bandymų metu buvo labai svarbu. Buvo sakoma, kad mes visada pasiprašom, pasakom prieš perversmus, tačiau tai nereiškia, kad privertarėme bet kokiems vyriausybės veiksmams. Tai ne visada aiškiai buvo išgirsta, dabar tai šiandien dar kartą turime aiškiai pasakyti. Bet tai yra išrinkta vyriausybė, mes e, gerbėme jos vaidmenį, tačiau yra pavojus, kad Opozicijos e, vaidmuo pervesmo e, kontekste gali būti interpretuojamas neteisingai. EPP draugams sakau dar kartą. Koks pateisinimas nepradėti darybų dėl 23 ir 24 skyrių? Tai yra aiškiausias pavyzdys dėl grėsmės demokratijai. Turime kalbėti apie demokratiją oficialiai, pasidė, susėdę prie stalo. Čia esame užstrigę šiame parlamente. To neturėtume daryti. parlamentas turėtų daryti vieningą spaudimą, kad tai būtų daroma. Tegulinizmo judėjimą. Niekas apie tai prieš 3-4 metus nekalbėjo, nors e, visi apie tai puikiai žinojo. Neturi būti nekritiški dėl gulinizmo judėjimo, kuris pamina demokratinius principus. Ir turime būti labai atsargus, visat kalbame apie, visai, apie tai dėl kurdų situacijos, aš visai pritariu, visiškai pritariu pirmininkui, mes puikiai suprantame, kad reikia grįžti prie taikos proceso, tačiau ši situacija yra iš tikrųjų katastrofiška humanitarinė prasme. Neturėtume kartuoti senų argumentų, reikia žvelgti tai, kas vyksta vietoje ir e, dirbti kartu, remiant demokratiją ir taiką vietoje. <clears throat> Well, um, a... Pone pirmininkė, labai liūdna, kad metų metus yra didžiulė dilema ES valstybių narių sostinėse dėl to, kaip uh, žvelgti į Turkiją, kai ją valdo ponas Erdoganas. Esmė yra ta, kad akivaizdu, kad Turkijos vyriausybė PKK ir gulinistai yra tokie pat teroristai, jeigu nedaugiau, negu kad Islamo valstybė Irake ir Sirijoje. Ir bijau, kad turiu pasakyti, kad vyriausybės, Vokietijos vyriausybės, vyriausybės atvirų durų politika Sirijos pabėgėliams e, dar situaciją pablogino ir mums sunkiau daryti spaudimą Turkijai, nes mes esame priklausomi nuo Turkijos dėl tų srautų suvaldymo. Todėl liūdnai turiu pasakyti, kad Turkijos problematika tapo labai svarbi ir Brexito referendumo diskusijos klausimų mano šalyje. Nors ne visi numatė, kad taip gali įvykti, išskyrus mane, mes nerimavome dar Turkijos politikos metų metus. Tačiau niekas nebejoja, kad Turkija yra strategiškai labai svarbi. Kaip sakiau, neseniai dėl to sustarimo su ponia Merkel, e, stabdant migraciją ir taip pat e, sprendžiant Sirijos klausimus. Tačiau aš nerimau dėl Turkijos įsiveržimo į Siriją, ypač, ypač prieš kurdų pajėgas, kurie drąsiai kovoja prieš e, islamo valstybę. Svarbu, kad Turkija yra mūsų pusėje sulaikant Iraną ir, ir verčiant jį laikytis sutarimų dėl e, E, brandalinių klausimų. Turkija taip pat yra svarbi NATO narė ir ji e, bus vis svarbesnė, žvelgiant iš mūsų šalies ir mūsų vyriausybės pusės e, saugumo prasme. Nepaisant to, reikia nebijoti, kad, kad po to perversmo bandymo buvo reaguota per smarkiai ir iš vyriausybės pusės reštuojant žurnalistus, teisėjus ir įvairiausius žmonės, e, laikantis preteksto, kad visa tai e, išvalys šalį nuo gulinizmą. Tai turime pasmerkti be jokios abejonės. Aš manau, kad Turkija jau kurį laiką tolo nuo mūsų bendrų Europos vertybių. Panas Erdoganas atvirai sako, kad jis nori gražinti marties bausmę ir retrospektyviai E, panaudoti ją, nubausti kaltuosius dėl e, perversmo. Jos Erdoganos artėjimas su Putinu taip pat turi kelti mums nerimą, nes jų mentalitetas labai panašus. Galime būti tikri, kad jie tikrai ne, nepritarė mūsų Europos eronėms demokratinėms vertybėms. Never understand what Holder thinks. Nesvarbu, ką perversmas Turkijoje turi bendro su ponia Merkel, bet bandysiu suprasti iki šio posėdžio pabaigos. Panas Van Balenas, ačiū ponia Pirinkė, ačiū poniai Piri taip pat. Ar yra tiesos tame teiginyje, kad mes Turkijos vertinami kaip vėluojantis, išreikšdami e, pasmerkimą perversmui? Aš mm, girdėjau, kad užsienio reikalų ministrai smerkė tą perversmą, bet kaip tai vertina, kaip, kaip jūs atrodo Turkijos nuomonė, kokia yra? Aišku, kad e, perversmas buvo netinkamai rengiamas, panašus buvo į perversmą prieš Gorbačiavą. Kodėl armija, kuri, e, e, kuri yra nereliginė organizacija, Ataturko palikimas, rėmė Guleną? Galbūt galite atsakyti. Kažkada Gulenas ir Erdoganas buvo geri draugai. Jeigu kaltinimai, e, kad Gulenas turi žmonių vyriausybėje ir armijoje yra teisingi, tai jie buvo pas, paskirti tenai Erdogano, kai jie buvo draugai. Ar jie atsakė į tokius klausimus? Dėl vidaus reikalų. Tai aš esu iš Niderlandų ir mes e, turėjome gana didelę turkijoškos kilmės žmonių demonstraciją ir prieš Guleną, ir prieš jį. Ir nemažai žmonių buvo, jaunimo buvo paimti iš mokyklų, kurios, kaip kalbama, yra e, vadovaujamas gulenas žmonių. Ir aišku, mes nenorime importuoti problemų į Niderlandus ir Vokietiją, Aišku, kad Turkija yra mūsų kaiminė, turime su ją dirbti, tačiau yra ribos dėl to, kam galima pritarti. Todėl kartais geriau nekalbėti per garsiai. Galbūt tai būtų geras patarimas ir Turkijos pusės. Tačiau mane domina atsakymai į mano išsakytus klausimus. Ačiū. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, να ευχαριστήσω καταρχήν εσάς και την κυρία Πύρη για την Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums ir poniai Kyri. Pyri, uh, už nuvykimą į Turkiją ir pateiktą informaciją. Tai iš karto noriu pasakyti, kad esu nepatenkintas to, kad pirmininkas Šulcas surengė šį vizitą, neinformuodamas kitų komiteto narių ar netgi politinių frakcijų. Nemanau, kad tai yra geras būdas elgtis, uh, sužinojus apie tokius dalykus, kai sužinai apie tokius dalykus iš laikraščių, nelabai demokratiška būtų lab, tinkamiau buvę informuoti politinės frakcijas, komiteto narius, na, kad toks sprendimas yra priimtas. Antra, sąžininkai turime pasakyti, kad e, kai kuriems žmonėms tikrai patiko perversmo galimybė Turkijoje. Klausykime, ką sakė iš pradžių Junktinės valstijos. Iš pradžių jiems jie buvo patenkinti tuo, kas vyksta. Manau, kad tai yra svarbu ir reikšminga. Noriu pabrėžti, ką sakė panas Erdoganas. Kad jis sieks imtis priemonių po, po pučio žlugimo. Daugelis iš mūsų matome, kad jo reakcija atrodo buvo pateisinama. Nors jis atrodo imasi veiksmų prieš demokratinės jėgas Turkijoje. Jis e, ėmėsi veiksmų prieš savo kritikus parlamente. O Europos atstovai, prezidentas Bidenas, nieko nepasakė dėl tokios reakcijos. Žinoma, Kipre mes kenčiame nuo Turkijos invazijos jau 40 metų. Tai mums atrodo ypač klausminga, tačiau labai svarbu mm, reaguoti į demokratijos idealų tripimą Turkijoje. Kai dėl Kipro ir dėrybų, tai kaip gali Turkija. Kipras gali norėti, kad e, turkų pajėgos liktų Kipro žemėje ir kalbėti apie demokratinius sprendimus, kai tokia situacija negali tęstis. Tai, kas vyksta, yra visiškai tragiška. Vienintelės pajėgos, kurios kovoja prieš islamo pajėgas, ar patiria vairiausių kitų pajėgų e, spaudimą. Sí, gracias, presidente. Ačiū. Yo primero que hay que hacer es agradecer. Kalbėsiu ispaniškai. Pirmiausia, noriu padėkoti Katipiriui ir ponui Brokui už suteiktą informaciją apie kelionį į Turkiją, vykusius pokalbius ir už jūsų šiandien pristatytą poziciją ir nuomonės. Manau, kad e, būtų absurdiška čia bandyti skaityti tarp eilučių. Man buvo visiškai akivaizdi jūsų pozicija ir pritariu viskam, kas buvo pasakyta, tačiau galbūt galėtume pamėginti užsimoti ir šiek tiek plačiau. Galbūt mus visus yra smarkiai sukrėtę tie pastarųjų savaičių įvykiai, žmogaus teisų pažeidimai, perversmas, vidinis politinis konfliktas šalyje. Ir mes negalime būti šioje stacijoje už arba prieš. Ir tokiamis aplinkybėmis nėra gerų geriečių arba blogiečių ir ES taip pat tokia nėra, tačiau mes turime prisimti labai aiškiai savo atsakomybę už dabartinę situaciją, todėl aš manau, kad mes turime ne tik kalbėti, turime, negalime išlikti pasyvūs ir negalime vadovautis vien tik tai tiesioginiais interesais ES, pavyzdžiui, susijusiais su pabėgėliu krize ir e, taip pat negalime kalbėti vien apie žmogaus teisų pažeidimus arba tam tikrus dėrybinius skyrius dėl narystės, kurios reikėtų ar nereikėtų atverti arba dėl bevizio režimo įvedimo ir su juo susijusių reikalavimų. Čia mes turime kalbėti apie vidaus politinį konfliktą, kuris e, turi tam tikrą vidinę ir išorinę dimensiją. Turkija panašu, panašu kad bando tapti viešpataujančią valstybę savo regione ir ES privalo parengti naują globalę strategiją. Į tai atsižvelgdama Europa negali taikstyti su tuo, kad Turkija nesilaikytų tų nustatytų taisyklių. Ponas apitidėjos dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Akivaizdu, kad Turkija patiria daug rimtų problemų, o tai turėtų mums suteikti galimybę padidinti savo įtaką vykstantiems procesams. Reikia išaiškinti tam tikrus aspektus. Puikiai girdėjome, ką yra pasakęs ponas Erdoganas, kiek žmonių yra suimta, matėme. Ir Turkija, tai pirmoji šalis, kuri teikia sisteminę pagalbą, teikia anksčiau sisteminę pagalbą savo islamo valstybę ir neseniai pati įsiveržė į Sirijos teritoriją, daro didžiulę įtaką. Manau, kad vieninteliai, kurie iš tiesų rimtai kovoja su islamo valstybė, yra kurdai, neturėtume palikti jų Turkijos maloniai ir valiai. Turkija toliau siunčia pabėgėlius į Graikiją, nesilaiko sustrimus Europos Sąjungos, nes šiuo metu nelegalus migrantai iš Turkijos yra tiesiog užtvinga Graikijos e, prieimimo centrus pabėgėlių. Manau, kad turime pareiklauti e, Turkijos, jog šį laikytųsi sustrimus Europos Sąjungą. Ačiū. Ponas Karas, ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti Elmarui Brokui už tai, kad e, Jis e, per visą vasarą visose savo duotose interviu rėmėsi e, faktais konkrečiais ir juos viešino. Manau, kad taip pat ir kelionė į Turkiją, jos dalyviai ir jų pateikta informacija šiandien patvirtina kad svarbiausias dalykas vertinti situaciją tam tikromis aplinkybėmis, remdamiesi Europos teisų vertybėmis ir prisimtais įsipareigojimis. Tačiau mums kyla čia rimtų problemų. Šiandien mums pristatytas vertinimas ir jam pareikšta plati parama neatitinka mūsų gyventojų mąstymo ir pozicijos kai kurių politikų mūsų valstybėse narėse. Todėl turime dėti pastangas, kad šis vertinimas atsispindėtų taip pat ir to informacijoje, kuri yra pristatoma vidaus politinėse diskusijose valstybėse narėse. Todėl aš raginu šį vertinimą pateikti raštu ir raginu, kad nacionalinio parlamentų užsikalų komitetų pirmininkai būtų pakviesti į Europos parlamentą, su jais būtų apsvarstyta labai išsamei ši padėtis ir jos padariniai. Ir raginu visus, kurie per pastarąsias savaitės lankėsi Turkijoje, paskelbti bendrą pareiškimą tarybos ir komisijos, taip pat bendrą pareiškimą kuris būtų grindžiamas šiomis nuostatomis, nes dar noriu pasakyti, kad kai kuriems piliečiams susidaro įspūdis, kad kalbėjimas su Turkijos atstovais reiškia Turkijos narystę. Mums reikia darybų, reikia pokalbių, tačiau šie pokalbiai ir darybos automatiškai tikrai nereikš Turkijos narystės, nes tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Trečias aspektas - Europos taryba ir Europos sąjunga turi prisijimti didžią dalį atsakomybės už dabartinę situaciją, nes tai yra vienintelės institucijos, kurios gali įtakoti tolesnės priemonės, kurių įmamasi, kurios įgyvenamos Turkijoje. Todėl aš pasisakau už tai, kad 23-24 darybų skyriai būtų atverti narystės darybose su Turkija. Taip pat pasakau už tai, kad, vadov, kad Europos taryba atliktų tam tikrą stebėseną dabar e, savo ruoštų ir taip pat pasisakau už tai, kad e, mes savo e, bendrą poziciją ES Turkijos atžvilgių formuotume remdamiesi dabartinę tikrovišką situaciją, tai tokiu būdu mes e, galėtume pasiekti, kad e, žmonės e, nemanytų, jog ES taikstosi su tuo, kad Turkija gali taikyti bet kokio pobūdžio priemonės pučistų atžvilgių. Pirmininkas. Aš dabar labai prašau užliuliuotas Otmaro karo, kad kiti kalbėtojai nekalbėtų ilgiau nei po vieną minutę priešingą atveju neapsvarstysime visų dabar atvarkės klausimų. Dabar Ana Gomes, kuri yra įpratusi viską per vieną minutę aptarti. Agop. Noriu padėkoti Jums abiems Katipiri, kad vykote į Turkiją. Mes prieš valstybės perversmą, bet taip pat prieš uh, tuos veiksmus, kurių imtasi po uh, nepavykusio perversmo, nes tai prieštarauja teisinės valstybės principams, pažeidimus teisės ir mes negalime ramiai sėdėti, negalime užsimerkti prieš tai, kad prezidentas Erdoganas bando užgrobti valdžią. Uh, žurnalistai, kritikai, leidėjai e, sodinami į kalėjimą e, prieš kurtus įmamasi e, brutalių veiksmų, kurie kovoja su islamo valstybe. Ir matome, kas vyksta po to nepavykusio perversmo. Kalbėkime aiškiai. Nėra susitarimo tarp ES ir Turkijos, yra tik pareiškimas. Jeigu mes E, susitarsime, kai abi pusės ir abi pusės ar kuri nors iš pusių nesilaikys sutarimo principų e, nesilaikys teisinės valstybės e, principų, tai mes nieko laimėsime. Reikia, kad visų teisės būtų gerbiamos. Ponas Teoharus. Dėkui, pirmininkė. Mano nuomonė, Turkija tapo diktatūra, buvo bandoma įvykti valstybės perversmę, bet dabar padėtis dar tik pablogės. Niekuomet Turkijoje nebuvo tikros teisinės valstybos ir dabar oficialiai atsisakoma e, atitinkamų principų. Mes e, matėme poną Bai e, veikianti praeitįje, dabar jis kalėjime, taip pat imamasi kitų priemonių. Tai reiškia, kad e, į Graikijos salas, į Kiprą vis daugiau atvyks pabėgėlių. Mes matėme, kad pasarosiamis dienomis atvyko daug pabėgėlių ir e, diskusijos darybos su Kipru, ar jos baigsis ar ne. Reikia pasakyti, kad turkai laiko Kiprą Turkijos e, regionu ir visiškai nenori atitraukti iš Kipro Turkijos paėgų. Aš noriu baigti, pirmininkė. Kiti kalbėjo tris minutės, o man tik vieną minutę suteikėte. Ačiū. Dabar ponas Vaigal. Dėkoju, pirmininkė. Įvykiai Turkijoje ir Europos reakcija į juos rodo, kad egzistuoja deficitas, nepakankamai suprantame gerai uh, Turkiją ir tai yra visiškai neprimtina. Galvojant apie šalies mastą, apie geostrateginę įtaką. Pone Brokai, sutinku su jūsų analizė, nors jūs ir neklausote manęs dabar. Aš taip pat manau, kad turėtume pirmiausiai galvoti apie svarbiausius dalykus. Turime pademonstruoti, kad norime gerų santykių su Turkija, norime, kad Turkija būtų europietiška. Neturėtume kalbėti, ar tai reiškia įstojimą Turkijos Europos Sąjungą ar ne tačiau turime siekti užtikrinti demokratinius procesus, kaip ir ponas Hautas. Aš e, sutinku, kad reikia atverti 23-24 e, skyrius. Pone Sakurava. Ačiū pirmininkė. Europa kalba su Turkija, tačiau ponas Erdoganas veikia prieš e, teisinės valės principus, žmogaus teisės ir tai ypač išiškėjo po nepavykusio perversmo. Politinis elitas Turkijoje nesidomi, nenori įvykdyti Kopenhagos kriterijus ar palaikyti gerų kaiminiškų santykių su kaiminėmis, taip pat nesiekia išspręsti Kipro problemos. Dėl to mes turime atitinkamą poziciją Europos Sąjungą užimti Turkijos atžvilgių. Reikia ne tik tai siekti reikalauti, kad būtų laikomas teisinės valstybės principų vietoje ir taip pat, kad ne, nebūtų reikalauti, kad nebūtų vykdomos mirties bausmės prieš įkalintus ir kad būtų laikomasi žmogaus teisų principų. Ponas Korvin Mikė. Dėkuoju, pirmininkė. Maždaug prieš dviejus metus e, kurdų delegacija buvo atvykusi pas mus ir tuomet aš jums sakiau, kad reikėtų pabandyti susitarti su Asadu. Jie labai nuliūdo išgirdę mano pasiūlymą tuo metu ir bijau, kad dabar kurdų problema, kurdų klausimas yra pralaimėtas dalykas dėl to, e, dėl e, Turkijos e, Rusijos fronto prieš kurdus. Aš juos suprantu ir užjaučiu, kalbu apie kurdus, bet jie laimėjo dalykas. Aš Uh, užmirties bausmę, aš prieš demokratiją, bet taip pat aš už teisinės valstybės principus. Ir jeigu teis, Turkijos vyriausybė norėtų taikyti mirties bausmę, uh, galinė data tuo met, aš pasakyčiau, uždarybų sustabdymas su uh, Turkija, nes gali paaiškėti, kad mūsų sustarimas šiandieną yra nelegaus neteistas, nes negalima taikyti atgalinę datą. Uh, tam tikrų dalykų. Ir jeigu norima būtų taikyti e, mirties bausmę, e, galvojant apie praeitį, dėl praeities įvykių, tai būtų neprimtina. Ačiū Elmarai, ačiū poniai Piriai už jūsų pateiktą informaciją. Du dalykai man svarbus. Viena vertus, mes esame tiesioginiai Turkijos kaimynai, turime palaikyti susitarimą su Turkija. Mes smerkime perversmą, tačiau smerkime ir ekstremalią valdžios reakcija prieš daugelį žmonių Turkijoje. Kita vertus, neturime izoliuoti Turkijos. Politinė izolacija sukeltų būtent tai, ko mes nenorime. Tai yra ekstremizmą ir radikalizacija Turkijos visuomenėje. Situacija Europos Sąjungoje yra tokia, kad reikia stiprinti išorės sienas, Reikia bendradarbiauti mūsų žlybos tarnyboms, kovant su terorizmu. Ir mums reikia, Turkija, kad Turkija pateiktų įrodymų, kad, kad uh, Guleno būtent judėjimas kaltas dėl perversmo. Kaip jūs minėjote, PKK yra teroristų organizacijų sąraše, tačiau šis judėjimas nėra teroristinių organizacijų sąraše pagal mūsų įstatymus. Todėl Turkija turi pateikti įrodymų, kad Guleno judėjimas iš tikrųjų būtent kaltas dėl šio perverso. Ačiū. Bericht. Konflikts. Ačiū už suteiktą informaciją ir taip pat už tai, kad dalyvavote toje kelionėje. Labai svarbu, kad šioje situacijoje Europos parlamentas būtų matomas. Aš pats e, dalyvavau tą pačią savaitę. E, su žmogus teisų komiteto narių delegacija Turkijoje ten lankiausi ir aš manau, kad mes tikrai turime parodyti savo solidarumą su e, piliečių visuomenė ir su žiniasklaida. Ponas Dunder, e, pavyzdžiui, šiuo metu yra žurnalistas e, išvykęs iš Turkijos, nes negali ten jaustųsi saugus. Taip pat manau, kad turime kartu su Turkija dalyvauti taikos darybose dėl Sirijos ir e, aiškiai pasakyti, nepaisant to, kad Turkijos kariuomenė neturėtų peržengti Eufrato upės ir nepaisant visų šių pastabų, aš ketinu pakankamai kryškai vertinti būsimai kiti pyri pranešimą. Pone, ponas Džambaskį pirmiau dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Remti Erdoganą, e, švelniai sakant, yra neteisinga, tai prieštavo mūsų vertybėms. Mūšis tarp Erdogano ir Guleno yra mūšis tarp dviejų islamistų, tai nieko gero neduos Europos tautoms. Noriu priminti Jums, kad Erdoganas finansavo islamo valstybę. Priminsiu Jums, kad, kad buvo persakiami teisėjai, mokytojai ir kiti. Mes Turkijos atžvilgių padarėme didžiulę politinę klaidą. Susitarimas su Turkija nėra tikras susitarimas. Tai yra tiesiog šantažo šaltinis. Turkijos pozicija dėl migrantų, pavyzdžiui, yra mūsų nesėkmių rezultatas. Erdoganas aiškiai pademonstravo geopolitinę poziciją, kai sustiko su Putinu. Ši pozicija prieštarauja mūsų požiūriu negalime liberalizuoti vizų režimo Turkijos atžvilgių, nes Turkija nesilaiko mūsų kriterijų, neturėtume e, susilaukti Turkijos piliečių antplūdžio. Negalima kalbėti apie darybas dėl stojimo, dėl narystės su Turkija, nes Turkija nėra tikra Europos šalis. Turime kalbėti apie tai, kad Turkija būtų privesta laikytis e, tarptautinių įstatymų. E, dabar 100-150 žmonių atvyksta į Europą. Prieš metus buvo 10 tūkstančių. Taigi matome, kad rezultatų yra. Toliau pana Vautmans. E, Ačiū pirmininkė, gerai, kad jūs dalyvavote šioje misijoje. Gaila, kad ne visų frakcijų atstovai galėjo dalyvauti. Šiek tiek esu nustebusi turėdama konstatuoti, kad turiu pritarti daugumai jūsų pasiūlymų, e, nes prieš jums išvykstant mūsų pozicija skiriasi. Noriu atkreipti dėmesį į keletą aspektų. Jūs kalbėjote apie žmogaus teisų pažeidimus, sprendžiant pabėgėlių klausimus. Turkija, taip pat e, bevizis režimas. Aš manau, kad šiuo metu nereikėtų įvesti bevizio režimo. Ir koks buvo jūsų atsakymas į tą klausimą, kurį išgirdote iš Turkijos atstovų? Trečias Turkijos narystė ES, mano nuomonė, žinote, esu pasakiusi, kad nei Turkija, nei Europa tam yra nepasiruošusi. Geras bendrabiavimas yra teigiamas dalykas, tačiau šiuo metu Turkija negali įstoti į Europos Sąjungą ir ką sakėte į šį klausimą. Ir dar vienas klausimas, kolega Hans Pombalin, dėl Giuleno mokyklų, taip pat ir Belgijoje e, tų mokyklų atstovai yra bauginami, nes pavyzdžiui, Belgijos politikai turintis e, turkiškų šaknų yra bauginami, yra e, šalinami iš politinių partijų ir panašiai. Tai kokiu priemonių ketinate imtis, kad tas bauginimas baigtųsi? Ačiū ponas. E, Pulajanis. Ačiū pirmininkė. Mūsų pozicija yra, yra aiškiai, mes norime stabilios Turkijos, kuri dirbtų taikos labų, nepažinėtų žmogaus teisų. Mes pasisakome už įstatymų viršenybę kai dėl sustarimo dėl pabėgėlių su ES, tai čia mes turime Europos principų, kurių negalime taikyti tiesiog pasirinktinai. Reikia išspręsti vizų klausimą ir paramos terorizmui klausimus. Kai dėl galima Turkijos stojimo Europos Sąjungą, tai mes jau kurį laiką raginame surenkti sustikimą Bruselėje, kad galėtume aptarti problemas su kolegomis, kurie dirba e, parlamentinėje asamblėje su Turkijoje ir kai Turkijos e, Europos reikalų ministras lankėsi Bruselėje, mes norėjome taip pat nuvykti į Turkiją. Nemanau, kad Turkija prieštarautų tokiai galimybei. Turime tęsti tokius susitikimus ir ne, pašnekesius. Turime dirbti šią kryptimį ir noriu padėkoti Jums, ponia pirmininkė ir ponia Piri, už Jūsų darbą vizito metu. Danke, danke, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė, taip pat ir už tai, kad dalyvavote šioje svarbioje kelionėje. To noriu ypatingai pabrėžti. Jūs minėjote, kad dabar geriau suprantate kokia yra padėtis Turkijoje nei prieš tai, ar kalbėjotės su kuo nors, noriu paklausti, kurie pritartų giulėmo judėjimui, būtų jų šalininkai, galbūt e, tie pokalbiai būtų, jūsų pozicija taip pat atitinkamai takoja. E, turiu pasakyti, kad praleidau keletą dalykų e, jūsų, pasigėdau tam tikrų minčių jūsų kalboje, tačiau aš tikiuosi, kad KTP įtrauks tos aspektus savo pranešimą. Na, o Kalbant apie pučio vertinimą, tai aš manau, kad turbūt mes per pirmasis valandas netinkamai savo poziciją buvome apibrėžę, nes prieš tai vykę e, kariniai perversmai e, turbūt darė įtaką mūsų dabartiniai tokiai santuresniai pozicijai. Pons Lamsdorf. Ačiū pirmininkė. Manau, kad kalbant apie mūsų reakciją į pučą ir jo pasmerkimą, tai manau, kad e, ta reakcija buvo vienareikšmiška, tačiau e, tikrai pritariu kolegai Freundui dėl to, kad tikrai reikia tam tikro laiko, kol susigaudai, kas vyksta kalbant apie Turkijos atitolimą nuo europinių vertybių, kuris vyko jau prieš, prasidėjo prieš keliarius metus ir dabar mes pastebime, kad tas e, atsitolinimas nuo Europos vertybių tik tai dar labiau pagreitėjo po pučio. Aš pritariu pirmininko nuomonė, kad sudėtingoje situacijoje, kurią dabar patekusi Turkija, pilti toliau alyvos į ugnį, tačiau, mėla Kati, ir toliau e, niekaip negaliu suprasti, kokiais argumentais mes dabar turėtume pasiremti, teikdami, kad reikia tverti naujus darybų skyrius arba e, liberalizuoti vizų režimą. Aš manau, kad kovos su terorizmo įstatymas, kuris buvo patvirtintas, yra glaudžiai susijęs su vertybėmis europinėmis, nuo kurių Turkija vis labiau nusigražė, o ne su techniniais aspektais. Taigi alyvos ugnį pilti neturėtume, tačiau taip pat neturėtume ir neikti akivaizdžių dalykų. Paus Plenkovič. Informacijama koje ste nam dali nakon put Ačiū kolega Brokai. Noriu padėkoti poniai Pyri už suteiktą informaciją apie šią kelionę į Turkiją. Už pristatytą Turkijos vyriausybės poziciją, žinoma, mes visi smerkėme tą perversmą. Tokia suvokiame, kad tas perversmas būtų dar labiau stabilizavęs, destabilizavęs šalį, kuri mums yra labai svarbi kaip strateginis partneris, siekiant spręsti pabėgėlių krizę, tačiau mums taip pat rūpi ir žmogaus teisės, jų padėtis Turkijoje. Ir dėl šios priežasties mes norime, kad ir toliau būtų daromas spaudimas Turkijai, siekiant, kad jie gerbtų žmogaus teisės 21 amžiuje. Labai svarbu, kad Turkijoje padėtis stabilizuotųsi, kad e, tęstųsi dialogas e, ir baigtųsi susirėmimai tarp kurdų pajėgų ir Turkijos vyriausybės, siekiant ieškoti tiek naujų sprendimų pabėgėlių kryžiai, tiek ir tęsiant toliau diskusiją susijusią su Turkijos įstojimu į Europos Sąjungą. Ačiū. Grazie, parlerò un minuto, ma lei, signor Presidente, ha Non ha solo descritto la visita in... Panseri, man pirmininkė nereikės nei minutės. Jūs kalbėjote apie savo apsilankymą Turkijoje, labai aiškiai pristatėte politinę kryptį. Man atrodo, kad mes galime pritarti tam, vėliau toliau gilintis į tai, mes negalime e, taikyti penelyg daug politinio realizmo dalykų šioje srityje. E, turime labai e, detalų sąrašą, viską kas lab, matome sąrašą tokį ir po perversmo įgyvenimas tam tikrų klausimų kelia įtarimą. Mes e, turime nepamiršti e, žmogaus teisų. Kartais būna taip, kad e, tokie klausimai kaip imigracija ar strateginės sąjungos verčia mus pamiršti tuos dalykus, tačiau turime būti labai atsargus ir elgtis kaip tik priešingai, nepamiršti tų dalykų. Thank you, Chairman. Yeah, um, first time in my life I find myself... Ačiū, pirmininkė Aš gal pirmą kartą gyvenime e, sutinku su kolega Lamsdorfu. E, kalbėjome apie žmogaus teisės, apie spaudos laisvę, veiksmus prieš politinius oponentus ir matome, kad Erdoganas dabar tarsi valo kalėjimus, paleidžiami yra e, kaliniai tam, kad politiniai oponentai būtų įmesti į kalėjimus po perversmo. Ir e, buvo paminėta Junktinė parlamentinė asamblėje, reikia mums grįžti prie tų klausimų, reikia spausti Erdoganą ir reikia, kad jis Turkijoje bendradarbiautų su parlamentarais iš visų partijų Turkijoje. Ačiū žodis, ponė Konsarė. So, Dėkuoju. Žinome, kad Turkija yra labai sudėtinga šalis. Reikia giliau e, panalizuoti ir Giuleno judėjimą. Man, mane neramina tai, kad nepaprastai daug mokytojų dėstytojų yra sulaikyta. Esu tikra, kad ne visi jie yra Giuleno šalininkai. E, gal paprasčiausiai tai yra piliečiai, kurie kritiškai nusteikia Erdogano režimo atžvilgiu. Mano klausimas būtų toks, kai taip masiškai pažeidinėjamos žmogaus teisės, ar nėra pavojus, kad masiškai bus pažeidinėjamos žmogaus teisės ir mes negalime taiksyti su tuo, aš manau, kad nesu vienintelė, kuri kelia, reiškia tokį surūpinimą. Dabar e, klausimas poniai Piri. Koks susidarė įspūdis dėl žmogaus teisų organizacijų? Ar jos yra Erdoganą palaikančios žmogaus teisų organizacijos ar humanistinės organizacijos? Ir koks jų tikrasis vaidmuo toje visuomenėje? Nes daugelio šalių, kur veikia diktatoriai žmogaus e, teisų organizacijomis, nebūtinai galima pasitikėti. Ačiū. Muchas gracias, presidente. Dėku, dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti kai ką papildomai. Turkijos atveju matome, kad e, vyksta didžiuliai pokyčiai, labai gilus pokyčiai ir e, nepavykęs perėsmas gali e, paskatinti naujos valstybės atsiradimą matome, kad vyksta susiskaidimas vidinis labai rimtas. Ir e, negalima lyginti e, laisvių, e, kurios įtvirtinamos anitinams Turkijoje. Turkija taip pat vaidina labai rimtą vaidmenį pasaulyje, bet taip pat tas vaidmuo keičiasi. Labai geras pavyzdys yra jos ryšiai su Rusija. Turkija keičiasi. Trys frontai atsivėrė - Gülenas, kurdai, islamo valstybė. Mes matome, kad mm, prioritetai tarptų visų m, mm, skirtingai akcentuojami, tarp visų, visų frontų. Ir mes ne visuomet per pasarus dešimt metų ne viską pastebėjome, o reikėjo tą daryti. Ponas Mavridės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau bendrą pastebėjimą išsakyti pradžioje. Padėtis Turkijoje blogėjo metai iš metų. Manau, kad visi su tuo sutiksime. Tačiau kyla klausimas, kodėl mes taikome tas pačias priemonės kaip ir anksčiau. Mes e, siekėme e, dalyvauti, įsitraukti, tačiau nėra to dalyvavimo, kuris reikštų, kad Turkija taikytų e, įsipareigotus jau dalykus su ES. Yra tik tai daug šantažo. Turkija akcentuoja tam tikras dalis susitarimo dėl migracijos. Vizų liberalizavimas, pavyzdžiui, sakoma, yra iš anksnės sąlyga, bet ar tai nėra šantažo elementas? Uh, Aš matau, kaip per keletą pastarųjų mėnesių pasikeitė pozicija ir mes turime galvoti apie Europos interesus, tai yra mūsų vertybės. Ir mes turime akcentuoti tai ir pradėkime nuo Kipro. Antradienį Europos parlamente, kitą antradienį vyks konferencija, atvyks Turkijos atstovai, jie mums paaiškins, kokia yra tikroji padėtis Turkijoje. Ačiū. Herzlichen Dank. Einige kurze Bemerkungen. Dar keletas trumpų pastebėjimų bendro pobūdžio. Nu, kad tokios diskusijos turėtų vykti dažniau mūsų tarpe, tam, kad ginčydamėsi rastume tos bendrus sąlyšio taškus ir tikrą tiesą. Pirmiausia, noriu aiškiai pabrėžti, kad Turkija per e, pastaruosius metus e, nutolo toliau nuo ES, ypač kalbant apie žmogaus e, teisės, apie plėtinės suomenės padėtį, kurią turime su jos atstovais, su, kalbant apie žodžio laisvę, nuomonės laisvę ir ne vien mano frakcija mano, kad ta kelionė tikrai e, buvo naudinga. Dabar mes turime e, pasinaudoti galimybę atverti 23-24 darybų skyrius, kad aptartume šios klausimus. Taip pat buvo minėti teisinės, teisės viršinybės e, principai, kalbant apie perversmo padarinius ir Europos tarybos vaidmo šiame procese. Mums buvo pabrėžta, kad nėra rengiamas mirties bausmės įvedimui Turkijoje. Ta noriu labai aiškiai pasakyti, nes yra akivaizdu, kad e, negalime dėrėtis dėl narystės es su šalimi, kurioje galioja mirties bausmė. Ir taip pat negalime dėrėtis kitose srityse su šalimi. Tačiau tai nereiškia, kad negalime dėrėtis su šalimi, kurioje galioja mirties bausmė kitose srityse, nes priešingą atveju mes negalėtume dėrėtis nei su Kinija, nei su jungtinėmis valstybėmis. Man susidarė įspūdis po šios kelionės, kad mirties bausmė Turkijoje nebus įvesta. Klausimas dėl parlamento narių imuniteto su HDP partijos atstovais kalbėjome su partijos vicepirmininkomis, pirmininko nebuvo šalyje Mes toliau palaikysime tarpusavio ryšius, mes aiškiai pabrėžiame tai, ką jau anksčiau esame kalbėję, tiek žodžiu, tiek raštu. Aš taip pat asmeniškai sakome, kad HDP parlamentarai būtų atitinkamai apsaugoti, kad būtų įtraukti jų atstovai pokalbius su kitomis trimis partijomis, kurios pasmerkė perversmą tam, kad būtų taikiai išspręsta ir Turkijos kurdų problema, nes priešingų atveju situacijos e, nebus galima kontroliuoti, nebus galima užtikrinti šalies stabilumo ir vientisumo. Taigi turime taip pat suprasti, kad e, čia ir Kipro klausimas yra svarbus tam tikrą prasme. Aš atkreipiu dėmesį į būtinybę Kipro problemą išspręsti ir kad tai yra labai svarbi prielaida tolesniai mūsų tarpusavio santykių raidai. Klausimai, kurie yra susijęs su pabėgėlių krize. Pone Tenakai, pone Merkel nėra už viską atsakinga, nors yra atsakinga ir už daug, daugelį dalykų bent jau e, yra gerai, kad dėl šios atsakomybės dabar nuo 10 tūkstančių iki 100 pabėgėlių atvykstančių iš Turkijos į ES per dieną sumažėjo. Bet noriu pasakyti, kad Turkija yra priemusi 3,5 milijonus e, pabėgėlių per pastarosius dviejus metus, taigi e, kurios iš ES šalių yra tiek prieimusios per pastarąjį laikotarpį, kai kurie net ir šimto nenori priimti. Turkijoje yra tam tikrų miestų, kurių gyventojų 20-30 procentų e, sudaro pabėgėliai iš Sirijos. Ir tai yra taip, tie patys žmonės, kurie gyvena Varšuvoje, Bratislavoje ar kur nors kitur. Taigi mes turime tą aiškiai suvokti. Ir jeigu šis susitarimas prisėda prie to, kad pabėgėliai lieka Turkijoje ir yra su jais tinkamai elgiamasi, tai aš manau, kad tokiu būdu mes išmintingai pasiskirstame naštą kartu su Turkijoje, nusimesdami dalį naštos nuo savo pečių ir užtikrindami, kad Turkija sudarytų pabėgėliams primamiems deramas sąlygas. Ir apie tai reikia kalbėti, o nekelti čia kažkokį politinį samišį. Todėl man yra labai svarbu, kad tas e, sustarimas ir toliau liktų galioti. Ir e, kuomet e, Graikijos atstovai teigia, kad to sustarimo nėra laikomasi, tai gerai, atsisakykime jo. Dar tada pradėkime statyti sienas Makedonijai, pasienyje su Makedonija, kitomis valstybėmis. Būkime realistais siekdami išmintingai spręsti problemas. Aš nepritariu tam, kad Graikija arba Italija taptų pabėgėlių stovyklomis Europos Sąjungoje. Kaip teigia kai kurie, e, ar siūlo kai kurie vidurio rytų Europos valstybių politikai, siūlydami keletą salų skirti Graikijoje ir Italijoje pabėgėliams apgyveninti. Ir mano šalis taip pat, e, netgi prieš kurį laiką priešinosi paskirstimo politikai pabėgėlių Europos Sąjungoje. Mes tuo tarpu dabar mėginame sumažinti pabėgėlių skaičių ir tai mums pavyko. Tuo tarpu ankstesnėmis priemonėmis mums nebuvo pavykę to padaryti. Jau turime kalbėti apie Sofiją ir kitas misijas kalbant apie padėtį Libijoje ir Irane, tai tose šalise yra dar mažiau demokratijos nei Turkijoje. Ir jeigu jau man lieptų pasirinkti, kur gyventi Irane ar Turkijoje, tai atsižvelgdamas į žmogaus teisų padėtį, aš pasirinkčiau Turkiją. Ir mes, pavyzdžiui, dalyvaujame taikos darybose e, ir įtraukiame šį procesą Saudo Arabiją, kadangi Saudo Arabija yra, yra labai svarbi veikėja, siekiant užtikrinti e, ir tai, kas Sirijoje. Taigi aš manau, kad mes e, neturėtume tokių e, dviveidiškų argumentų pasitarti, vertinami padėti Turkijoje. Vienintelis dalykas yra susijęs Turkijos narystė Europos Sąjungoje ir ES e narystė galioja labai aiškus griežti kriterijai, kurių būtina laikytis Turkijoje, jeigu nori įstoti, tačiau tai nereiškia, kad mes negalime kalbėtis apie visus kitus dalykus, e, netgi lygindamas Rusiją su Turkija. Aš Ankaroje jaučiuosi jaukiau, turiu pasakyti. Taigi tokia yra šios diskusijos realybė ir manau, kad e, jeigu norime ir siekime išmintingą sprendimą, tai e, neturime vedmainiauti. Kalbant apie sustikimą su Giuleno judėjimo atstovais, nebuvome su jais susitikęs, su jais susitikęs už Turkijos ribų, bet kokiu atveju aš buvau nepakankamai įvertinęs, kiek ši brolyje yra infiltravusi savo atstovų į valstybės e, valdymo struktūras. Taip, Giulianas ir Erdoganas bendrabiavo tarpusavyje, jie Erdogano atstovai tą pripažįsta ir jie netinkamai vertina šį bendradarbiavimą. Jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad Turkijos kainės dar laik atturko priesakų, taip jau nebėra. Nes pasikeitė armijos struktūros, karinių pajėgų struktūros ir personalas. Taip pat e, mums buvo pranešta, kad pasienio tarn, apsaugos tarnybos e, vadovas e, taip pat Gilino judėjimo šalininkas ir būtent dėl to atsirado tam tikra spraga, sprendžiant pabėgėlių problemas. Pasumas kalbėjo apie pavėluotą reakciją, tačiau mums buvo pasakyta, kad nuo 2013 metų vyksta toks sistemingas infiltravimasis į įvairias valstybės orimo struktūras, ir e, manau, kad tai paaiškina tam tikrą mūsų reakcijos logiką. Kalbant apie Turkijos vaidmenį regione, karas ir Sirijoje ir Irake vyksta dėl to, kad tai yra karas per tarpininkus. Saudo Arabija, Iranas ir iš dalies Turkija tame kare dalyvauja. Man susidaro įspūdis, kad dėl perversmų ir kitų įvykių Turkija šias problemas dabar vertina kitaip nei prieš dviejus metus, kuomet Turkija e, bandė tapti regiono lyderiu. lyderė, dabar ji bando išsaugoti savo teritorinį vientisumą. Taigi dabar <clears throat> taip pat ir dėl tų teroristinių išpolių, kuriuos Islamo valstybė vykdo taip pat ir Turkijoje, tas Turkijos vertinimas yra pasikeitęs ir savame suprantama, kad e, šiame kare sprendžiamas taip pat ir regioninio lyderiavimo klausimas. Tačiau turime nepamiršti, kad Sirijos kurdai yra įsiveržę į teritorijas į vakarus nuo Eufrato, kuriuose gyvena ne kurdų tautybės žmonės ir gentės, pavyzdžiui, turkmenų gentis, kurios yra artimos arba artimesnės Turkijai, todėl būtina užtikrinti, kad e, remdamasi kova, su, remdamasi kova su Islamo valstybė, kurdai ne padintų savo kontroliuojamas e, teritorijos ir Neturiu jokių įrodymų, tačiau e, pono Barzani viešnagės laikas ir vieta taip pat parodo, kad ir kurdų teritorijos yra įvairių interesų. Ką tai žodis? Just... Ačiū, pirinkė, jūs atsakėte į, daugiausia, į daugumą klausimų. Trumpai atsakysiu į priedos klausimą. Aš manau, kad iš tikrųjų tas valymas e, priešintams Giulenui tam tikrą įtampą mūsų santykiams e, su Turkija darys. Ir yra klausimų dėl to, kaip mūsų visuomenė e, elgesi su Turkijos mažumomis. Turkija nori tapti ES narė, mes nenorime Turkijos nariais tapti. Taigi, aišku, logiška, kad mes kišamės į vidaus reikalus, jeigu kalbame apie šalį kandidatę, tai turėtų būti aišku ir e, Turkijos vyriausybė turėtų norėti su mumis kalbėtis. Mes turime teisę kištis į jų reikalus, o ne priešingai. Deja, matome, kad e, e, spaudimas kai kuriuose šalise Turkijos mažumos atžvilgių kaista. Reikėtų nusiraminti tai, kas vyksta Turkijoje, neturėtų būti projektuojama į mūsų šalių vidaus situaciją. Pono Venbaliūną, ar mes per vėlai sureagavome? Ne, aš pamenu, kad iš karto vyriausiai galiotinė Mogerinė pateikė pareiškimą ir aiškiai pasmerkė perversmą, tačiau manau, kad nepakankamai įvertiname tą vakarą jo poveikį. Iš karto spaudoje buvo rašoma, kad tai neprofesionalus perversmas. E, tai buvo pagrindinės žinios tuo metu ir apie tai buvo kalbama ne apie tuos civilius žūtis. Čia buvo klaida. Aišku, kad buvo teisinga pasmerkti perasmą, tačiau nepamatėme poveikio visuomeniai. Guleno remėjai armija. Aš pati nemanau, kad yra daug jų armijoje. Žinoma, kad buvo remėjų policijoje ir teisės saugoje, tai buvo gerai žinoma tiek Turkijoje, tiek išorėje. E, vėlgi tariami e, perversmo rengėjai vertame kaip Guleno e, remėjai, tačiau esame girdėję, kad armijoje buvo rengiamas leisti daug Guleno remėjų, apie 1200, kas turėjo įvykti rūpiučio mėnesį. Galbūt tai ir buvo tas reakcija į tai. Žinoma, darybos dėl stojimo Europos Sąjungą yra atviros. Turkija, dėl Turkija, ši Turkija negali būti tapti ES narė. Tokia Turkija kaip dabar mums kyla klausimų dėl to, kur jie eina. Kaip visada, mes esame tai yra atviras procesas, kuris gali reikšti vis, visapusišką narystę ar kitus dalykus. Nemanau, kad šioje diskusijoje mūsų pozicija pasikeitė esame labai aiškiai pasakę visose pranešimuose, kad Turkija dėja tolsta nuo Kopenhagos kriterijų. Tačiau pirmą kartą tokioje polarizuotoje šalyje, ar mes kalbėjomėsi su viena partija ar kita partija, su visomis trijomis opozicijos partijomis, visos trys reiškia vilti, kad 15 Liepos poveikis galbūt duos kažką, kažko pozityvaus. Aš nesakau, kad tai yra mano nuomonė, tai yra opozicijos partijų nuomonė. Pastarasis pasisarosius 13 metų jie labai kritiškai vertino savo vyriausybę. Taigi, atsižvelgiant į tai, aš neturėčiau sakyti, kad tai duos ką nors blogo. Nesakau, kad tai duos ką nors gero, bet tai turime žvelgti atvirai, kalbėti su opozicija, atklausti jų. E, Liaudės demokratijos partija e, dėl taikos proceso sako, pirmą kartą girdėjau jo sakant, kad tai galiausiai gali privesti prie taikos darybų atnaujinimo. Prieš e, keletą dienų tuomet buvo PKK pareiškimas, kad jie vienašališkai pasirengę yra nutraukti ugnį ir pradėti galvoti, kalbėti, pradėti kalbėti apie taikos darybas. Taip pat aš noriu labai aiškiai kolegams pasakyti, kadangi turime reikalų su kandidat, šalimi kandidate, mūsų prioritetas yra žmogaus teisės ir įstatymo viršenybė. Negalime apeiti šių klausimų. Tai aišku nereiškia, kad mes nekalbėsime su Turkija apie kitus klausimus. Dėl persekiojimo paskutinė pastaba, kai parlamentaro imunitetas buvo panaikintas, mes aiškiai ir garsiai sakėme, kad su demokratiškai išrinktais politikais taip elgtis negalima. Po e, perversmo bandymo e, prezidentas Erdoganas atmetė bylas dėl E, pozicijos lyderių, išskyrus poną Demertaš iš e, Liaudės demokratijos partijos. Daug šios partijos parlamentarų oficialiai buvo tyriami, oficialiai nebuvo patvirtinta, tačiau girdėjome signalų, kad tie tyrimai yra sustabdyti. Tai nereiškia, kad jie nebus tiesiami, tačiau šiuo metu atrodo, kad e, jie, jie nebus vykdomi taip aktyviai, kaip atrodė vasarą. Tikinuosi, kad turėsime progų kalbėti su Turkija. Žinau, kad pirmininkas pakvietė Turkijos atstovus ne tik padiskutuoti su mumis. Būtų labai svarbu šią diskusiją surenkti ir bendroje parlamentinėme parlamentinė komitete, kalbėtis su opozicija ir pilietinė visuomenė, kurios E, skirtingai nuo Rusijos galima vertinti pati, kaip patikimus partnerius. E, kai kalbėjome su žmogaus teisų organizacijomis, kai kurios e, yra žurnalistų be sienų atstovai. Vienas iš šių atstovų dalyvavo ir mūsų diskusijose. Taigi šios klausimus kolegos mes ir toliau kelsime. Žinau, kad parlamento pirmininkas ketvirtadienį vyksta į Turkiją pas mus lankėsi praėjusią savaitę išvės veiksmų tarnybos atstovai atsakingi už Turkijos klausimus. Ir ponui Lazarofui pasakyti, mes su ponu Broko Dilbar dirbame ties šiais 72 kriterijais. Kol nebus jie gyvendinti vizų liberalizavimo nebus, tai nėra kažkas grinai techniško. Ir tikrai mes nieko neblokuojame, kad suerzintume Turkiją. Mes blokuojame tolesnius veiksmus, nes Turkija neįgyvendina tų kriterijų. Tiesiog paskutinis dalykas. Ir malonu girdėti, kad komisijos nariai Han ir Federika Mogarinė surengs aukšto lygio politinį dialogą rugsėjo 8-9 dienomis ir manau, kad mes turime tęsti diskusijas, nes turėsime ką daryti, ką veikti ateinančiomis dienomis ir savaitėmis. Ačiū pirmininkė. 15 minutes, which ones? Colombia and Saryusz-Wolski. Why we do not start now first with Saryusz-Wolski secure of gas supply? Gal galėtume pratesti aptardami Saryusz-Wolski klausimą dėl dujų tiekimo saugumo labai trumpai. 2-3 minutės, po to porą klausimų, prašom. Like it, so... Noriu sukeisti kelis klausimus vietomis, kad geriau galėtume dirbti laiko prasme. Could you start, please? Ar jau galėtumėt pradėti? Prašau. Pone Sarišvolskiai. Laukiu, kad tie, kurie nori išėti iš salės, tą padarytų. Prašau pradėti. Pirmininkė, gal paprašytumėte tylos? E, prašau, kad darbuotojai užsičiauptų arba išeitų, kurie trikšmauja. Ačiū Jums už ryštą, už Jūsų galę, beje, kaip visuomet ją pademonstravote. Ir viziją. Žvilgsnį gerą. Kalbame apie reglamentą siūlomą. Ir mūsų komitetas surengė nuomonę. Antrą kartą svarstame dabar šį klausimą. Pirmiausia, noriu uh, pakomentuoti pakeitimus. Tai susijęs su energetikos saugumo dalykais. Beveik visos parlamento politinės jėgos laikosi panašios pozicijos ir ypač kai kurie kolegos prisidėjo svariai, pagerino bendrą atmosferą, toną mūsų nuomonės ir noriu padėkoti visiems už pasiūlymus. Pirmiausiai norėčiau paminėti EKR atstovą Mark Demesmaker, kuris paminėjo e, gr, e, svarbiausias grėsmės susijęs su tuo, kad energetikos tiekimas e, naudojamas kaip ginklas vis dažniau. Taip pat pateikta apie rytinių, rytinių grėsmių saugumui nuomonė Petras Užtrevičius ir kiti Aldės atstovai e, kalba apie tai, kad kiekviena valstybė narė turi prisidėti prie energetinio saugumo, bet taip pat nereikia pakengti bendroms e, pastagoms užtikrinti energijos tiekimo saugumą. E, kalbama apie tranzinės šalis, reikia siekti ES interesų. Picula socialistų atstovas kalba apie tai, kad labai svarbu užtikrinti pakankamai gerą infrastruktūrą ir skirti pakankamą ES finansavimą. Jis taip pat mini, kokia sudėtinga padėtis yra energetinėse salose ir kalba apie tai, kad reikia užtikrinti įvairinimą energetikos išteklių e, Dubravka Šuica, mano kolegė iš mano frakcijos, kalba apie solidarumo principo įtvirtimą ir e, apie tai, kad reikia tarp komisijos ir dujų koordinavimo grupės keitimas informaciją pagerinti. Ir aš pritariu visiems tiems pasiūlymams. Šie pakeitimai atspindi korupšionių, demokratų, konservatorių, liberalų, soc... visų frakcijų uh, poziciją, kalbam apie tai, kad reikia ES pagerinti energetikos saugumo dalykus ir sakoma, kad e, atsparumo nepalankiams situacijoms e, testai turi e, būti vykdomi Europos ar regionų lygmenių. Energetika yra tikrai ne tik prekė, ar žaliava. Tai yra susijęs su ES strateginė priklausomybė ir gerai funkcionuojančia energetikos sąjunga. Taip pat reikia e, kalbėti apie 13 e, straipsnio 6 dalies B punktą apie e, reikalavimą pateikti informaciją. Ir 13 pastraipa, šešta dalis ir B punktas būtent apie tai kalba, apie tai, kad reikia sukurti e, specialų informacijos e, teikimo ar notifikavimo mechanizmą. Taip pat e, kalbama apie tam tikrą žemutinę ribą kuri e, būtų taikoma tada, kai pateika, turi būti pateikti pranešimai informacija. Aš nesu tikras dėl to, e, manau, kad e, šalies suvartojimo kriterijus turėtų būti tik pagalbinis, nes pamirškime izoliuotų regionų ar energetinių salų, kaip kad Baltijos šalis Man atrodo, kad reikia laikytis ES principų ir taikyti svarbiausius kriterijus, nesantykinius kriterijus. Ir e, slengstiniai dydžiai yra taikomi, pavyzdžiui, ir kitose srityse, kaip ir nebūtinai susiję yra tik su atskiromis šalimis gali būti tai laikoma ES kriterijumi. E, tikros energetinės e, rinkos sukūrimas yra vienas iš e, tikslų ES 8 milijonai kubinių metrų sudaro svarę dalį ES dujų importo apie 5 procentus ir tokiu būdu komisija, taikydama šį kriterijų, galės gauti pakankamos informacijos. 40 procentų siejamų su atskira šalimi leistų uh, skelbti informaciją apie susitarimus, kurie, kontraktus, kurie yra nedideli palyginti Centrinėje Rytų Europoje ir uh, vakarų Europoje e, didelės apimties kontraktai sudaromi, ne, ne, apie juos nebus pakankamai informuojama. Europos parlamentas komisijai ir valstybėms narėms siunčia stiprų signalą, mes norime skaidrumo, aiškių rinkos taisyklių tiek dideliems, tiek mažiems, visiems tai sukurtų vienodas sąlygas Europos bendrojams veikti ir sustiprins ES valstybių narių energetinį saugumą. E, kalbant apie energetikos eksportuotojus. E, mm, ir reikia pakeisti tam tikrus dalykus, kuriuos dabar e, taiko ponas Junkeris. Hvala gospodine predsjedniče. Šest zemalja članica ovisno je samo o jednom izvoru plina, te bi... Ačiū, pana pirmininkė. Šiuo metu šešios valstybės narės priklauso nuo vieno tiekėjo, kalbant apie dujas. Ir... Dujų tiekimo sutrikimai gali sukelti rimtas problemas, todėl būtina diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir kanalus. Jeigu sutrinka tiekimas, dažniausiai nukenčia kelios valstybės narės, todėl reikia rimčiau koordinuoti veiksmus regioninių lygių, nustatant tam tikrus standartus ES lygių, reikia įvertinti riziką nacionaliniu mastu, tačiau tai nepakankama siekiant išspręsti krizės, reikia derinti energetikos ir užsienio politikos strateginius tikslus. Sutinku, kad kriterijai siejami su sutarčių skaidrumu neturėtų būti grindžiami bendro suvartojimo procentinė dalimi, kalbant apie valstybės narės suvartojimą, tačiau e, turi būti remiamas e, energijos išteklių tiekimo e, sutarčių visumą. Manau, kad e, būtent šis pasiūlymas priverstų kaiminės šalis koordinuoti veiksmus geriau tarpusavyje ir tinkamiau e, administruoti, valdyti e, dujų tiekimą ES pasienyje bei kurti Europos energetinę bendryją. Pirmą kartą čia siūloma vadovauti solidarumo principu, tai yra teigiamas žingsnis į priekį, reikėtų tą principą pabrėžti, taip pat turėtume apibrėžti ir tai, kaip nauja tvarka turėtų būti taikoma. Pranešėjas ponas Ališvolskis turi pabrėžti, buvo labai atviras mūsų pasiūlymams. Ačiū. Pasdėmis vakar aš taip pat noriu padėkoti pirmiausia pranešėjui, ponui Sarišvolskiu. Džiaugiuosi tuo, kad mūsų komitetas pripažįsta šios nuomonės svarbą. 124 pakeitimai tai yra didelis skaičius vienai nuomoniai. Kalbant apie kompromisinių pakeitimų pasiūlymus, aš manau, kad tai taip pat geras pagrindas tolesniam bendradarbiavimui. Norėčiau pareikšti keletą pastabų tris iš viso. Viškai pritariu tiems pakeitimams, kuriuose kalbama apie dominuojančių dujų tiekėjo keliamą grėsmę ir pavojų. Aš pats esu e, kelių atitinkamų pakeitimų autorius, o tai reiškia, kad aš negaliu pritarti ties pakeitimus, kuriuose kalbama apie e, mono, populistų tiekėjų keliamos grėsmės minimalizavimą. Taip pat aš pritariu tiems pakeitimams, kuriuose valstybės narės raginamos solidarizuotis tarpusavę, kuriant energetinius tinklus tose pakeitimuose, kuriuose nepripažįstama tokia būtinybė kelia grėsmę pagrindiniams e, Europos energijos sąjungos e, principams. Taip pat Aš pritariu pakeitimams, kuriuose kalbama apie tai, kad būtina atsižvelgti į specifinius regioninius aspektus e, ir apie būtinybę glaudžiau bedarbiauti valstybėms narėms regioniniu lygiu. Taip pat nepritariu pakeitimams, kuriuose kalbama ir siūloma harmonizuoti energetikos politiką Europos Sąjungos lygiu, nes būtina užtikrinti lakstumą. Dar kartą noriu padėkoti pranešėjai. Jūs tikrai galite tikėtis konstruktyvaus bendradarbiavimo iš mano pusės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponas Kučiuk sako, aš taip pat noriu padėkoti ponui Sarišvolskiui už puikiai atliktą darbą. Mes tikrai glaudžiai gerai tarpusavėje bendradarbiavome. Galiu tik tai papildyti apšviesakytas mintis naujais aspektais susijusiais su įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos ir ta, e, į tai atsižvelgiant prireiks papildomų priemonių siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą, todėl būtina stiprinti regionų bendarbiavimo veiksmų koordinavimą tarp šešių Europos regionų, kurie buvo apibrėžti Europos komisijos. Tai yra regionai, kurie yra labai svarbus e, šią prasme. Tačiau e, reglamento nuostatą skaitant, neaišku, kaip e, valstybės narės turi prisimti atsakomybę, nes atskirų valstybės atsakomybė neturėtų užkirsti kelią vystyti regioninį požiūrį. Manau, kad kai kuriuose pasiūlymuose komisijai siūloma suteikti papildomų įgaliojimų, o tai e, prieštarauja laisvos rinkos principams, e, kad kontroliuojančių funkcijų komisijai siūloma daugiau suteikti ir apriboja taip pat valstybių narių galės šie pasiūlymai. Todėl man kyla klausimas, ar čia yra pakankamai taikomas šiame reglamente proporcionalumo principas, nes valstybės narės kai kurios čia galėtų paprašyti taikyti joms išimtis. Ačiū. Pirmininkas kalba nesijungęs mikrofonu. Panašu, kad niekas daugiau nenori kalbėti, taigi pakeitimų teikimo terminas ir balsavimas už nekalų komitete datos numatytas balsavimas e, rūpiučio 12 dieną, rugsėjo tai 12 dieną, ponas Užtevičius nori kalbėti. Thank you, thank you, Mr. Saris. Ne, ačiū ponui Sarišui Volskiui. Dabar dar trumpai noriu e, pristatyti keletą pastabų dėl kelionės į Kolumbiją, tam, kad nešvastytume laiko ta kelionė, kur anksčiau turėjome nutraukti, dabar įvyko septyni. Septynių narių delegacija vyko į Kolumbiją, sustiko su prezidentu Santos, viceprezidentu e, Ryba ir Gabrieliu. Ir, e, Konfliktas Kolumbijoje jau kainavo 220 tūkstančių žmonių gyvybės per visus dešimtmečius, todėl galime tik džiaugtis, kad buvo pasiektas susitarimas. Dabar uh, kadangi sustarimas dar nėra viškai pasiektas, bus pasiektas e, spalio mėnesį, bus organizuotas atitinkamas referendumas, kad e, sustarimas būtų patvirtintas ir buvome paprašyti pasiūsti stebėtojų delegaciją, stebėti šį referendumą. Praėjusią savaitę Pinkas Šulcas patvirtino, kad delegacija stebėtojų vyks tam, kad būtų šis konfliktas išspręstas. E, Abi šalis vadovaujasi skirtingais motyvais, tačiau aš manau, kad referendumas taip pat ir būsim prezidentui Urybei e, bus naudingas, nes jis e, kovodamas su sukilėliais tikrai daug pastangų padėjo, kad jie būtų pasirengę pradėti taikos procesą, tačiau tas taikos procesas taip pat reiškia, kad dabar tie, kuriuos anksčiau mes laikėme arba kurie buvo laikomi teroristai, dabar bus įtraukti į politinius procesus ir tai yra labai rimtas politinis žingsnis ir jie bus įsikūrę tam tikrose provincijose, bus vykdoma administracinė reforma, žemės reforma e, yra būtina šioje šalyje Ir labai svarbu, kad tie, kurie e, buvo vertinami kaip atsakingi už terorizmą, išvengs iš dalies bausmės. Ir tokios diskusijos vyksta kiekviena visuomenėje. Keliamas klausimas, ar taika yra svarbesnė už teisingumą e, šiuo atveju. Ir prezidento Urybės tėvas pavyzdžiui, buvo žiauriai nužudytas sukilėlių ir beveik kiekviena Kolumbijos šeima yra patyrusi aukų šiame kare, taigi žmonės dėl asmenių priežasčių galėtų labai skirtingai vertinti šios procesus ir tą reikia uh, suvokti, suprasti ir mums labai svarbu šiam procesui pareikšti savo paramą labai aiškiai ir prašome jūsų paramos būtent šiam procesui, taip pat e, mūsų prašoma pagalbos, ES yra prisėmusi tinkamus įsipareigojimus padėti uh, įveikti šio karo padarinius bandama, e, bus skiriama per atmes keturis metus 574 milijonus eurų ir valstybės narės atskirai dar yra prisėmusios įsipareigojimus. Teikti pagalbą Vokietija, man atrodo, yra nusiteikusi skirti 100 milijonų eurų paramos, nes e, iš tiesų šis procesas bus labai sudėtingas, pirmiausiai kalbant apie žemės reformą ir um, E, likščiolinių sukilėlių apgyvenimas tam tikrose provincijose ir sukūrimas atitinkamų socialinių, ekonominių, visuomeninių tarpusavio santykių ir procesų iš tiesų vyks labai sudėtingai. Todėl reikia padėti visomis išgalėmis tam, kad abi šalis nesijaustų pralaimėjusiomis ir būtų skatinamas taikos procesas jame mes dalyvavome pakankamai intensyviai, maždaug prieš pusmetį. Čia taip pat buvome surengę diskusiją, vaizdo konferenciją su darybiniais partneriais. Taigi prašau jūsų paramos siūsti stebėtojų misiją referendumo metu tam, kad padėtis šalyje stabilizuotųsi. Ačiū uždėmesi, dabar kalbės ponas Prėda, po to ponas Galat. Labai ačiū, pirmininkė. Jūs ką tik tai sakėte, mūsų misija neįvyko kovo pabaigoje, negalėjome vykti į Buenos Aires E, tiksliau buvome nuvykę, o negalėjome iš ten nuvykti į Bogotą. Ir dabar manau, kad geras momentas buvo apsilankyti ten, nes situacija e, paaiškėjo e, Liepos pabaigoje. Paaiškėjo, kad rūpiučio 28 bus pasirašytas sustarimas dėl ugnies nutraukimo dėl naubų vizitas buvo labai gerai parengtas, kaip sakėte, mes labai įdomių susitikimų turėjome, buvome susitikę su prezidentu Santos ir su buvusiu prezidentu Urybė ir Gavidija taip pat. Noriu pasakyti, kad Gavidija e, bus pagrindinis veikėjas asmuo e, reikalaujant pritarimo balsuojant šiam susitarimui, kreipsis į opoziciją. Taigi e, tai buvo svarbu ir, kaip sakiau, buvome susitikę su ponu Urybė. Mm. Manau, kad referendumui siūsti delegaciją taip pat yra labai gera mintis. Ir dar baigdamas noriu pasakyti, kad klausimas, e, kuris e, kyla, yra FARC E, ką daryti su FAT, nes tai yra teroristinė organizacija. E, ir tai negirdi pastabas. Aš žinau, kad ponia Gomeš nori supaprastinti teroristinių organizacijų sąrašą ir kad ji paprašė, kad PKK būtų išbraukta iš šio sąrašo, tačiau FARC tebėra sąraše ir dabar kyla klausimas, ką daryti. E, su šia organizacija e, prieš referendumą. Taigi tiek toks klausimas. Ačiū Jums uždėmesi. Ačiū. Tikrai e, apsilankimas buvo sėkmingas, pirmininkė, jūs teisingai pastebėjote, tai susijęs su kitomis mūsų iniciatyvomis, e, diskusijomis per plenarinę sesiją ir mes remiame taikos procesą Kolumbijoje. Jūs taip pat norėčiau pasveikinti, nes jūs atlikote svarbu vaidmenį ir sveikinu ir džiugiuosi jūsų žodžiais šiandieną buvęs e, prezidentas yra lyderis grupės, kuri prieš e, taikos procesą jisai e, kalba apie nebaudžiamumą. E, Bet iš tikrųjų nėra nebaudžiamumo ir vyksta tiesos išsiaiškimo teisingumo procesas, e, jis remia prezidentas e, Santos ir taip pat e, reikia nepamiršti, kad kai kas bus priskirta karo nusikaltimams. Jeigu pagrindinis motyvas nepritarti susitarimui yra galimybė įtvirtinti nebaudžiamumą, tai tikrai taip e, nebus. Dėl referendumo e, e, Gerigė Degrandės, kaip jūs sakėte, pirmininkė anksčiau kalbėjo labai pesimistiškai apie galimą rezultatą referendumą. Iš tikrųjų, gal ironiška, kad Britanijos atstovas apie tai kalbėtų, bet mano vertinimas yra labai kur kas optimistiškesnis. Aš manau, kad referendumo rezultatas bus pozityvus ir ES e, turi suvaidinti savo vaidmenį, legitimizuojant e, taikos procesą ir mes tikrai turėtume siekti, suvaidinti savo vaidmenį ir siekti palankaus e, referendumo rezultato. Taip yra labai rimtų problemų dėl, pavyzdžiui, elgesio su kaliniais. Teisingumo ministras prašo žiniasklaidos paramos, paramos Žinome, kad e, žmogaus teisų pažeidimo atveju buvo nemažai prieš pasiekėm sustarimą, bet e, vis tik tai, nežiūrint to, mes turime siekti e, žengti į priekį. Aš pritariu tam, ką sakė kolega Prėda. Mes į parlamentą atvykome ne kovoti senų mūšių, nes jau daug kas pasikeitė. E, Kolumbijoje. Prezidentas Santos taip pat nėra kairysis, niekas nesako, kad jis yra iš ten, bet jis nori, kad būtų pasirašytas taikos tarimas, nori, kad jo šalis žengtų į priekį ir manau, kad visi Europos parlamento nariai turėtų įsiklausyti tai. Taip, e, dėl to, kad FARC yra teroristų organizacijų sąraše, e, yra problemų Bet e, tai, ką pasakė ponas Pėda, yra labai teisinga. Reikia įsigilinti į šį klausimą. Aš daugiau nekalbėsiu dabar apie tai, bet mes turime e, Briuselį per privačias diskusijas apie tai kalbėti. Dabar pinigai, ponia Brokai, pinigai taip vaidina svarbu vaidmenį. Bet reikia, kad vienodai e, būtų padalytos e, lėšos, kaip kad buvo Šiaurės Airijos taikos proceso metu, kai Tai yra nepaprastai svarbi priemonė užtikrinant pasitikėjimą tarpusio ir e, tai e, tikriausiai turėtų būti taikoma ir Kolumbijai, ir mes parlamente turėtume pritarti tokiai pozicijai. Yra e, Kaip jūs savų sakėte, ponia Broka ir ponia Prieda, e, yra nuostabu, kad po 30 metų baisaus karo kraujo pralimo tas susitaikymas gali įvykti. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegams, kurie e, surengė e, šį apsilankymą Kolumbijoje. Labai gerai organizuotas buvo apsilankymas, dvi dienos, labai intensyvūs sustikimai, kurie buvo naudingi ir įdomus. Taip, pasirašytas taikos sustarimas e, praeitą savaitę Vanoje pirmoji diena gyvenimo be karo. Vakar visi Kolumbijos dienrašiai apie tai rašė. E, spalio mėnesį vyks referendumas, kaip kad buvo pasakyta. Ir aš manau, kad dauguma gyventojų pritars taikos sustarimui, nors ir buvęs prezidentas Uribe ir jo partija ir toliau reiškia rimtą susirūpinimą dėl taikos sustarimo. Jis akcentuoja, kad e, neužtikrins teisingumo šis sustarimas ir kad FARC naudosis nebaudžiamumu. Dabar E, reikia apsispręsti, ar paremsime taikos tarimą ar ne. Niekas nebejoja, kad tai yra labai rimtas žingsnis į priekį, tvirtinant taiką Kolumbijoje. Vyks prasidės šalyje daug paralelių procesų - susitaikymas, integravimas, kompensavimas, reabilitavimas. Reikia atsižvelgti tai, kad Kolumbijoje yra daugiau negu 8 milijonai nukentėję nuo nusikaltimų, žiaurumų, kuriuos vykdė FARC Bogotoje daugiau negu 630 tūkstančių žmonių yra įsiregistravę kaip nukentėjai 5800. 5600 Farko kareivių buvusių grįžo į normalų gyvenimą ir bandoma e, juos integruoti iš naujo į visuomenę. 7-8 tūkstančiai kareivių tebėra džiunglėse, ginkluotose grupuotėse. Įsivaizduokite, kokio masto e, darbai laukia visuomenės ir šalies lyderių. Prireiks laiko ir reikės labai daug išteklių, pirmiausiai finansinių, kol e, susitaikymas ir integracija bus baigta. ES parama, e, patarimai yra labai svarbus dalykai. Ne Pamirškime ir to, ką sakė kolega Prieda, kad FARC tebėra teroristinių organizacijų sąraše ir mes suprantame, jog šis klausimas e, greitai e, vėl paklius į mūsų darbo tvarkę. Ponas Lopes. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat galėčiau galėjau dalyvauti delegacijos sudėtyje, labai džiaugiuosi tuo ir norėčiau dabar pasakyti, kad tikrai tokios misijos yra labai svarbios ir naudingas. Pirmiausiai, Kolumbijos atveju reikia pasakyti, kad viskas buvo labai gerai organizuota, e, labai intensyvus buvo e, apsilankimas ir matėme, kokia padėtis, kaip viskas dinamiškai keitėsi. Uh, E, kad būtų galima baigti karą, kuris truko daugiau kaip 50 metų. Mes e, matėme, ką išgyvena šiandien Kolumbija, istorinis momentas, po daugiau kaip ketverių metų dėrybų. Reikia pasakyti, kad dėrybos ir taikos procesas yra labai svarbus, yra visai šaliai ir regionui e, labai aktyviai remiamas, akcentuojamas yra nukentėjusių vaidmuo taip pat labai svarbus etapas e, prasidės e, siekiant integruoti e, dalį žmonių, kurie priklauso, priklausė FARC, reikia taikyti tam tikras, reikės taikyti tam tikras nuomonės, teisi, priemonės teisingumo srityje, kurios yra labai svarbios. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Kolumbija yra labai ypatinga uh, šalis ir FARC pademonstravo, kad Kolumbijos vyriausybėje buvo labai daug trūkumų. Pavyzdžiui, e, ne viskas funkcionavo, kalbant apskaitai. Pastarosius 50 metų vyriausybė negalėjo kontroliuoti visos teritorijos. E, taip pat e, žinome, kad tam tikros grupuotės paralelinės sukarintos veikia šalyje ir Pietų Amerikoje e, ta šalis pasižymi tuo, kad yra labai daug neligybės ir taikos procesas bus galimybė užtikrinti e, šalies suvienimą. E, vyko 50 metų pilietinis karas ir reikia pasakyti, kad referendumas labai svarbus. E, kol kas neracionaliai e, elgesi buvęs prezidentas Uribe, kuris pasisako prieš, bet e, tai, ką gali padaryti tarptautinė bendruomenė ir mes, yra labai svarbu. Ne visi, kas buvo ir yra teroristas ir gali būti lyginamas Mandela, bent jau jis neorganizavo narkotikų prekybos. Aš sutinku, tačiau kai kurie žmonės ir organizacijos tam ir tikrą laiką buvo laikomi teroristais, o po to buvo išbraukti iš to sąrašo. Neturėtume būti labiau didesni katalikai negu popiežius, kai kalbam apie tai, kas galėtų įvykti Kolumbijoje. Aš buvau Kolumbijoje, kalėjime, moterų, labai stiprių moterų profsąjungos veikėjų kalėjime, kurios buvo kaltinamos priklausomybė FARC. Tai buvo pati prezidento Santoš termino pradžia. Jis tikrai siekia tokio rezultato ir tai pasiekimas yra didelis. Ir dėl to mes turėtume remti šį šalį, vykdami ten ir dalyvaudami, žiūrėdami, kaip vyksta referendumas žinios yra, aišku, puikios. Bet vien tik tai dėl to, kad yra neligybė, ar tai, ką minėjo Juanas, reikia atminti, kad tai yra stipri visuomenė, kuri išsiaugino savo mechanizmus Reikia, aišku, vertinti ir e, nebaudžiamumo klausimą. Tai turėtų būti mūsų diskurso dalis su pašnekovais Kolumbijoje taip pat. Alois Petrelė, ačiū pirmininkė. dalyvavau vienoje iš misijų į Kolumbiją prieš keletą metų ir mačiau savo akimis, įtampą šioje šalyje kylančią dėl smurto. Ta įtampa egzistavo metų metus. Pasiekimas šis yra puikus. Susitarimas turėtų susilaukti pritarimo, ne tik politiškai, bet taip pat ir finansinė ir techninė prasme. Mūsų misija referendumo metu turėtų būti rengiama. Tai būtų teisingas žingsnis spalio mėnesį. Turiu dar vieną komentarą, kaip delegacijos e, Indijoje narys. Turiu pasakyti, kad e, Ravi Šankaras, kuris yra gerai žinomas mūsų parlamente ir kuris buvo, buvo labai svarbus asmuo rengiant įvairias misijas pasaulyje, yra pasakęs, Jis e, žmonės įtikinėjo žmonės e, laikytis gandžio nesmurtinio kelio. Tai yra labai svarbus dalykas. Dabar išorės veiksmų tarnybos atstovas. Jis visada švenčia taiką. ir jo čia nėra. Galime baigti šio klausimo aptarimą, pereiti prie kito. Afganistanas kartu su saugumo ir gynybos pakomitečio nariais think uh, because of the lack of... Manau, kad pritrūkus leidimų įeiti į parlamentą, pono Amirado nėra, Namihlato nėra, ponas Vygandas atvyko, taigi siūlau pradėti pokalbį iš karto. Yeah. Tikiuosi, kad Ponas Vygandas dabar mums suteiks daugiau informacijos apie tolesnį Afganistano raidą po NATO viršūnų sustikimo Varšuvoje bei po donorų konferencijoje, kuriai taip pat atitenka labai svarbus vaidmuo ir savo ruoštų įneš atitinkamą indėlį įgyvendinant partnerystės ir e, vystimosi bendrabiavimo sustarimą. Pone Vygandai, Jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, už galimybę šiandien šią temą išsamiau apsvarstyti. Jūs kalbėjote apie taikos procesą ką tik Kolumbijoje, apie pasiektą persilaužimą, e, siekiant įgyvendinti plataus masto taikos susitarimą. Šiandien prasideda svarbi taikos konferencija Mianmare. Ir e, joje taip pat dalyvaus visos konflikto šalis, beveik visos. Tikimės, kad ir Afganistane mes sugebėsime pasiekti susodinti prie taikos drybų stalo visas konfliktuojančias šalis, dėja mes kol kas e, e, tokio etapo nesame pasiekę ir turime remti dabartinį Afganistano vyriausybę tam, kad šis šalis e, nežlugtų, nenugrimstų į dar sudėtingesnę padėtį negu kad ji yra dabar. Džiaugiuosi galėdamas pasveikinti su komiteto nariais. DEFCO generalinio direktorato atstovai prisijungs prie kurio laiko ta minėta konferencija vyks spalio 4-5 dieną. Afganistano tema galbūt daugumai žurnalistų ir politikų Afganistanas šiek tiek dingo iš radarų dėl rimtų krizių, kurios vyksta mūsų kaiminystėje, Afganistanas, nepaisant to, vis tiek yra pakankamai rimtas, rimtos krizės regionas, šalis, reikia padėti joje stabilizuoti. Padėtis yra labai sudėtinga, per dieną žūsta nuo 100 iki 200 žmonių Afganistane. Po Varšuvos viršūnių sustikimo apie kurį pirmininkas kalbėjo, mes e, skiriame daug dėmesio saugumui Afganistano ir e, būtent šioms reikmėms buvo e, sutarta skirti spūdingą finansinę sumą tiek Afganistano karinėms pajėgoms, tiek koalicijos pajėgoms ir dabar mes dedame pastangas kad 70 šalių partnerių, 30 tarptautinių organizacijų e, galėtų dalyvauti tarptautinėje konferencijoje, kuri yra skirta, bus skirta Afganistano ekonominiai ir socialiniai raidai. Po Bonos Tokijo Londono konferencijų tai bus dar vienas e, tarptautinis renginys, kuriame e, bus e, užtikrintas e, nacionalinės vienybės vyriausybės veiklos finansavimas per timiausius metus ir sėkminga šios vyriausybės veikla. Taigi Pagrindinė konferencija vyks spalio penktą dieną, o ketvirtą spalio vyks aukšto lygio dialogas skirtas taip pat ir migracijos temams tam, kad būtų galima formaliai sustarti ir pasirašyti dėl bendrų tolesnių veiksmų, kurie e, būtų nukreipti e, padėti migrantams iš Afganistano, tiems, kurie neturi teisės pasilikti Europos Sąjungos šalise. Taip pat mes pasistengėme pašalinti paskutinius kliūtis ir jūs pirmininkė apie tai minėjote, siekiant įgyveninti es ir Afganistano partnerystės ir bendarbiavimo sustarimą, e, jo parengimą, kurio e, pasirašymus yra numatomas tos konferencijos metu. Per pastarus metus buvo pasiekta daug e, pažangos, rimtos pažangos, tačiau jų nebuvo Vienareikšmiškai reikia dar labai daug ką nuveikti, kadangi skurdo lygis yra labai aukštas, vaikų moterų teisės nėra užtikrinamos, reikia atsižvelgti pati į šalies tikrovę, realistinę situaciją, patiriamus iššūkius, taip pat nusavis vyriausybės kontroliuojama teritorija, neapima visos valstybės teritorijos, galbūt du trešdalius tik tai kontroliuoja vyriausybė įskaitant e, visas e, provincijų sostinės ir pagrindinius e, jas jungiančius kelius. Taigi tarptautinė bendruomenė ir toliau turi teikti paramą tam, kad padėti šalyje nepablogėtų, kad išliktų jie ateities perspektyvos remiantis atskaitomybės principais. Taigi mes susitarime su rimtais iššūkiais. Pirmasis yra susijęs su saugumo situacija. Jūs matėte, kokius sprendimus prieimė Junktinės valstijos, palikdamos pakankamai e, skaitlingą karinį kontingentą. Taip pat Afganistane taip pat ir kitos e, šalis partneris, įskaitant septynės valstybės narės, e, siunčia savo karius arba išlaiko savo karius Afganistane. Kitas rimtas iššūkis yra politinė politinės valios buvimas siekis vykdyti politinės reformas, ypač susijusios su rinkimu sistemos reformą patvirtinant e, patikimą rinkimų kalendorių, taip pat konstitucinę reformą e, bei e, būtinybę išspręsti problemas susijusios su ekonomikos nuosmukiu po to, kai keliarius metus Afganistano ekonomika augo. Bei būtinybė kovoti su dideliu skurdo lygių prisimė įsipareigojimus stabilizuoti tiek Afganistaną, tiek ir kaiminės šalis, kurios pačios yra labai suinteresuotos Afganistano padėties Afganistane stabilizavimo, būtina pirmiausiai kovoti su terorizmu, su šešėlinė ekonomika, iš kurios didžiais, didžiausia dalimi pelnosi talibano judėjimas, tačiau ne vien jis, e, turiuomenyje, narkotinių medžiagų gamybą, bei mes e, siekime glaudžiau bendrabiauti su nacionalinė vyriausybė, siekiant sumažinti e, iš e, kaimynų patiriamą spaudimą. Atsižvelgiant į šios iššūkius ir turint omenyje, kad siekime glaudžiai bendrabiauti bendravimą su Afganistano vyriausybė ir su paramos teikėjais Afganistanės parlamento konferencija daugiausiai dėmesio skirsi tris, e, klaus, trims klausimams. Pirmiausiai tai yra reformos ir jų vykdymui skiriama pagalba, taip pat e, politinis procesas, kuriam daugiausiai parama teiks regioniai veikėjai bei Afganistano valstybės e, struktūrų kūrimas, nacionalinės vyriausybės, vienybės vyriausybės prisimtų spaigojimų vykdyti reformos įgyvendinimas, kuris apriepia labai daug sričių bei būtinybė užtikrinti tarpusavio, abipusę atskaitomybę, tarpusavio pasitikėjimą. Mes daug pastangų dėjome, bendradarbiaudami su Afganistano vyriausybė, siekiančių tikslų. Pieras Mila apie tai, manau, daugiau pakalbės. Antras dalykas tai yra atitinkamo Putino finansavimo užtikrinimas e, tam, kad e, ta tarptautinė finansinė parama per būsimus keturis metus iki 2020 išliktų panašaus lygio, bei kad būtų užtikrinta šios paramos ir pagalbos panaudojimo efektyvumas didesnis, nes turime siekti ne tik makroekonominių tikslų, tačiau iš tiesų siekti, kad skiriamas finansinės lėšos ir parama būtų panaudojama veiksmingai. Europos Sąjunga institucijų lygmenių to siekia, tačiau ir valstybės narės ketina išlaikyti dabar teikiamos paramos lygį. ES institucijos tau dabar gali patvirtinti. Taip pat būtina ir toliau teikti paramą politiniam procesui. Reikia e, užtikrinti, kad visos skirtingas politinės jėgos e, ir kitos valstybės, kurioms svarbu turėti įtaką Afganistane, dirbtų bendrai, turiu omenyje Kiniją, JAF, Rusiją, Pakistaną, kitas šalis, būtų užtikrinti e, taiką šalyje ir e, tarptautinį bendradarbiavimą. Mes tikimės, kad pasieksime konkrečių rezultatų trijose srityse. Nacionalinės vienybės vyriausybės vykdomų reformų programos įgyvendinimas apriepia tikrai labai daug įvairių reformų, jomis bus siekiama užtikrinti kuo geresnį įvairių vyriausybės, valstybės valdymo struktūrų tarpusavio sąveiką. Neseniai e, ir į viešumą buvo patekusi informacija apie įtampą tarp Afganistano prezidento ir e, vykdomosios valdžios vadovo, e, interpretuojant nacionalinės vienybės vyriausybės sustarimo nuostatas nes vyriausybėje atstovaujamos skirtingos frakcijos dabar privalo e, dirbti kartu, siekiant užtikrinti šalies ekonominę raidą. Tai nėra savaime suprantamas dalykas. E, partneriai neseniai e, kalbėjusi telefonu su abiejų konfliktuojančių pusių atstovais, taip pat ir EVT vadovė Mogherini tą darė. Taip pat e, turi būti patvirtintas rinkimų kalendorius, institucinė sąranga bei žmogaus e, teisų gyvendinimo priemonės, e, dėl kurių vis dar kyla labai daug problemų, būtina užtikrinti, kad moterų vaikų atžvilgių nebūtų uh, taikomas smurtas, e, būtų atsisakoma priverstinių santokų bei kankinimų. Taigi tikiuosi, kad šalies vyriausybė Afganistano galiausiai imsis reikiamų priemonių, kad ratifikuotų E, konvenciją tarptautinę e, prieš kankinimus, taip pat būtina ir toliau tęsti bendradarbiavimą, mes siekiant Afganistane taikos ir e, ekonominės raidos ir tikimės, kad ta konferencija bus labai rimtas žingsnis šią linkme. Ir kad finansinę paramą bus galima laipsniškai mažinti, kad šalis galėtų pati save išlaikyti, nes šiuo metu e, pajamos Afganistano biudžeto padengia tik tai 13 procentų šalies išlaidų. Taigi būtina imtis reikiamų žingsnių tam, kad šalis pati save galėtų išlaikyti, kad joje pradėtų veikti stabili demokratinė visuomenė, kuri remtųsi teisės viršenybė, kad būtų tinkamai kovojama su sukčiavimu ir korupcija, nes korupcija iš tiesų yra labai svarbi problema siekiant įgyvendinti vykdomas dabar reformas ir siekiant didesnės šalies pažangos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad uh, bendros pastangos kurti valstybę Afganistane gali būti išlaikomos tik tai e, pasitelkus regioninį bendradarbiavimą, vystimasis ir saugumas glaudžiai tarpusavėje susiję, raidos be saugumo e, negalime įsivaizduoti, taip pat kaip ir saugumo be raidos ir vystimosi, todėl būtina regioninių lygių pareikšti tam politinę paramą ir e, mes stengsimės, kad konferencijos eigoje ta parama būtų pareikšta e, e, ir tą padarys Rusija, Afganistanas, Pakistanas, Indija, Iranas ir Taip pat e, konferencijos kontekste vyks strateginis dialogas su ministerijų lygio sustikimais su strateginiais partneriais iš Azijos regiono, kalbant apie vidaus perkeltos menų ir pabėgėlių padėtį. E, puikiai žinome, kad yra labai daug Irane ir Pakistane pabėgėlių iš Afganistano. Bendras jų skaičius siekia e, 2,9 milijonų Irane ir 2,5 milijonų Pakistane. Todėl mes prisimsime tinkamus įsipareigojimus, kurie bus susiję su e, migrantų srautų mažinimu e, taip pat ir į Europą ir sieksime užtikrinti afganų pabėgėlių tinkamą, e, tinkamas gražinimo sąlygas į jų kilmės šalis. Kadangi Afganų pabėgėlių grupė yra antra didžiausia atvykstanti į ES, mes tikimės, kad ši konferencija galės pasiūsti labai rimtą signalą apie tai, kad tarptautinė bendruomenė e, yra linkusi ir pasiryžę atnaujinti savo partnerystę su Afganistanu. Mes negalime leisti Afganistanui žlugti, nes e, tai mums sukeltų dar e, daug didesnės ir rimtesnės finansinės pasiekmes. Ačiū. uh, Amilat. Ponas Amilat. Dėkui, pirmininkė. Noriu, kad liktų laikų klausimams, todėl pakalbėsiu tik apie mūsų pasirengimą pačiai konferencijai. Kalbėsiu apie turinį, ne tiek apie logistinės detalės, bet galėsime atsakyti jūsų klausimus. Dėl to svarbiausias sėkinys konferencijos yra nacionalinė taikos ir vystimosi sistema. To labai laukiame. Uh, Kolega ką tik sąja, kad tai yra esminis dalykas naujos vystimo politikos šiai šaliai. Ir tai yra dokumentas, kuris turėtų pateisinti tarptautinės donorų bendruomenės e, įsipareigojimus. Mes e, dirbome su vyriausybė, e, teikėme savo pastabas šiam dokumentui per pastarosius mėnesius. Keletas variantų parengta buvo kitą savaitę Kabule dar vyks susitikimas ir tikimės, kad tarptautinė bendruomenė galės išsakyti paskutinės savo pastabas ir e, finalizuoti šį dokumentą. Kitas aspektas svarbus konferencijos yra pagrindas susitarimui tarp Afganistano ir tarptautinės bendruomenės. Tai yra tarpusio atskaitomybės sistema, kuri buvo e, pradėta renkti Tokijoje, Londone paskutinės konferencijos metu buvo atnaujinta, dabar pasirodė naujausia versija ir tikimės, kad ji e, bus e, patvirtinta, nes ir tikimės, kad bus išvadyti kriterijai, rodikliai, Tokiu būdu tarptautinė bendruomenė ir Afganistano vyriausybė galės kalbėti, palaikyti dialogą apie tarpusavio įsipareigojimus. Dėl e, dabartinės tarpusavio skaitomės sistemos matome, matome, kad Briuselyje daug dėmesio sulaukia du dalykai. Pirmiausia, e, kovos su korupcija planai, kuriuos taiko vyriausybė, vairios ministerijos. E, tai yra ministerijos, ministerijos pavyzdžiui, finansų kalnakasybos, naftos, prekybos, transporto pramonės, transporto, civilinės aviacijos, informacijos technologijų ministerijos, kurios e, pirmiausiai dirba šioje srityje. Tai yra sritis, kuriuose vyriausybė imasi veiksmų ir tose srityse dažnai pasireiškia korupcija ir bus vertinamas tos sritis. Kitas dalykas - teismų sistemos reforma. E, šių metų gruodį turėtų jį prasidėti ir tai susiję su pirmąją sėtimi. Dabar kalbam apie naujus e, rodiklius, e, naujai tarpusavos kalbės sistemai ir kitas svarbus aspektas konferencijos e, taip vadinamos nacionalinės prioritetinės programos, kurias turėtų remti, renkti vyriausybė paminėsiu keletą, jų yra 10 ar 12 numatyta ilgalaikėje perspektyva, bet tikimės, kad per konferenciją bus pateikta, pateiktas priemonių planas dėl valstybės finansų valdymo sistemos, kuris bus įgyvendinamas ir taip pat e, keturi kiti svarbus planai - piliečių hartija. Tai yra vyriausybės siekis užtikrinti pagrindinės socialinės paslaugas e, visos šalies gyventojams. Kitas planas - miestų plėtros. Trečias - moterų teisin, ekonominis įgalinimas. Ir ketvirtas dalykas - infrastruktūros plėtros planas. Mes turėtume e, galėti aptarti šios planus kitą savaitę Kabule ir konferencijai taip pat jie bus pateikti galiausiai. E, nacionalinė žemės ūkio išsami prioritėtų programa turėtų būti parengta pačioje konferencijoje, ką svarbu pažymėti, vyks e, ir e, šalutinių renginių, Gunaras paminėjo lyties klausimą, žinome, kad tai nepaprastai svarbu žiūrint iš įvairiausių pozicijų ekonominio bendradarbiavimo e, programos bus, programa bus svarstama. Netradiciniai donorai, nauji partneriai Afganistano galbūt atsiras, kurie paremtų Afganistaną ir tai būtų labai sveikinės dalykas. Dar norėčiau paminėti vieną įvykį, kuris nėra kažkoks gretutinis tačiau jis e, bus surinktas e, siekiant suburti ekspertus makropolitikos priemonių gyvendinimo srityje, tai yra Pasaulio banko, tai Tarptautinio valiutos fondo, JAV išdo departamento, finansų ministerijos atstovai, Afganistano, aišku, finansų ministras dalyvaus šiame sutikime ir bus gilinamasi į makroekonominius dalykus apskritai ir fiskalinius klausimus. Svarbius šiai šaliai galbūt nebus toks matomas visuomenė tas susitikimas, bet jis svarbus. Ką mes savo ruoštų darome? Europos Sąjunga e, pristatys e, susitarimą skirtą valstybei e, stiprinti, kurti. Tai yra susijęs su tiesioginėmis biudžeto paramos operacijomis 200 milijonų per dvejus metus. Tai vyriausybei turėtų užtikrinti fiskalinės erdvės, kurios labai trūksta. Reikia prisiminti, kad kai ap, iš, išmoka uh, atlyginimus ir apmokytas sąskaitas finansų ministras, pavyzdžiui, 40 procentų skiriama saugumui, tai vystomai politikai ir kažkam kitam liepo, lieka labai mažai lėšų. Ir tarptautinės organizacijos, pasaulio bankas e, labai jau daug šioje srityje dirba, tačiau mes taip pat e, labai domės šią sritimi ir galvojame, kokie kaip būtų galima e, užtikrinti galimybę, kad patys afganistaniečiai tiesiogiai tvarkytų savo biudžetą. 44 e, šalių atstovai jau patvirtino savo dalyvavimą, 23 tarptautinės e, organizacijos ketina dalyvauti. Ir tikimės, kad atvyks žymių svečių, o dėl įsipareigojimų į tai pirmiausia žiūrės stebėtojai, ne tik žiniasklaidos atstovai. Kol kas iš prognozių galime pasakyti, kad konferencija gali užtikrinti maždaug 3 milijardus per metus 17-20 metams, kas metus. Europos Sąjunga yra įsipareigojusi remti Afganistaną 200 milijonų per metus, 20 milijonų per metus iki 10 metų. E, galbūt e, bus gerų surprizų, jeigu, pavyzdžiui, Persų įlankos valstybės ar Kinija, tai yra ne tradiciniai donorai prisidėtų e, JAV vyriausybė, mes siekiame bendrauti su visais donorais, skatinti juos prisimti rimtų įsipareigojimų bet, pavyzdžiui, nesame tikri, kaip bus dėl Japonijos, e, kokie bus jos įsipareigojimai per šią konferenciją. Tai yra svarbi šalis, tačiau e, tikimės, kad tikrai jos įnašas bus svarus. Manau, kad tuo ir apsiribosiu. Padėkosiu Jums už dėmesį. Ich hoffe, dass bei der Donauskonferenz Ihr Land besonders teilnimmt. Denn ich Labai ačiū, aš tikiuosi, kad donorų konferencijoje taip pat ir jūsų šalis dalyvaus, nes e, gavau informacijos apie tai, kad jūsų šalis dabar 13 milijardų eurų papildomų mokesčių iš Apple kompanijos ketina išsireikalauti, taigi atsiveria nemažai galimybių papildomai skirti paramos Afganistanui donorų konferencijos eigoje. Ja. Na, Apple, manau, ši informacija nebus jokinga. Pone Andrikinį žodis. Bet pirmiau ponas Ustrevičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du klausimus. Pirmiausia, labai dėkoju mūsų svečiams. Pastarai dešimtmetį milijonai afganų moterų, vyrų ir vaikų patyrė ženklę pažangą politinio dalyvavimo ir sveikatos priežiūros, švietimo srityse. Tai yra svarbu, tačiau tam kyla rimtas pavojus dabar tai, tai, tai, tai tvariai pažangai. Pirmiausia, karinis mokyklų panaudojimas. Kadangi saugumas Afganistane, situacija saugumo prastėja mokyklose, mokykloms kyla grėsmė ne tik nuo, iš Talibano pajėgų pusės, bet ir įvairių saugumo pajėgų, kurios turėtų mokyklą saugoti. Reikia, kad vyriausybė ir donorai aktyviai imtųsi spręsti šį klausimą. Kitas klausimas yra e, vaikų ėmimas į armiją. Tiek talibamas ir vyriausybės pajėgos panaudoja vaikus kareivius. Ir tokių atvejų padidėjo nuo 15 metų dvigubai. Mano klausimas yra jums toks. Ar manote, kad ES pozicija galėtų apimti šias problemas ir e, apie jas būtų galima kalbėti donorų konferencijoje? Ponas Auštrevičius, kaip e, vienas iš šio posėdžio pirmininkų. Ačiū, Elmarai. Teisingai sakėte, Apple galėtų padėti Afganistanui galų gale, tačiau nemažinau, kiek dar reikia tokių įmonių, kad būtų galima išgelbėti šalį ir ją nukreipti teisingą kryptimį. Dėkoju mūsų svečiams, kurie atvyko į mūsų komitetą ir informavo apie šią svarbę būsimą konferenciją. Iš tiesų, ES ir valstybės narės, jau nekalbant apie tarptautinės organizacijas, mūsų partnerės yra ilgalaikės bendradarbiavęs Afganistano atžvilgių. Ir nors kai kurių rezultatų pasiekta, jie yra apčiopiami, tačiau reikės ilgalaikio bendradarbiavimo su šalimi tam, kad būtų galima pasiekti lūžio tašką kadangi kalbame apie valstybės kūrimą, apie e, administracijos gebėjimų kūrimą, apie taikos procesą po ilgo pilietinio karo, užsienio invazijų iš Sovietų sąjungos pusės ir daugelio fundamentalių problemų, kurios patiria Afganistano visuomenė. Iš tiesų, ES strategija Afganistanui 14-16 metams artėja pabaigon. Vidutinio laikotarpio strategija reikalinga ateičiai. Ir aš dėkoju dėl, už tai, kad ES pabrėžia šio proceso Afganistano nusybę, nes be dalyvavimo, atsakingo dalyvavimo iš Afganistano administracijos pusės ir iš Afganistano visuomenės negalime pasiekti tų rezultatų, kurių laukiame. Todėl tokie, tokie aspektai kaip e, Afganistano nuosavybė šiuose procesuose turi būti pabrėžiami mūsų e, bendradarbiavimo su Afganistanu prasme. Ir visapusiški tarpusavio įsipareigojimai išliks labai svarbus ateities bendradarbiavime. Aš e, džiaugiuosi dėl ES sustarimo su Afganistanu, dėl to savikliovos tarpusavio atskaitomybės sistemoje, kas yra labai svarbu kovant su korupcija ir darant viską, kad, kad būtų kovojama su kontroliuojama, kad, kad korupcija būtų kontroliuojama Afganistane, kas yra dar vis labai e, skaudi lyga įvairiose projektuose. Taip pat e, ir regioninė dimensija, kaip minėta, yra labai svarbi, siekiant užtikrinti saugumą ir stabilumą visame regione. Turint visą tai galvoje, ponia pirmininkė, ponios ir ponai, aš raginčiau Bruselio konferenciją um, vykstančią spalio pradžioje pademonstruoti jau pasiektus rezultatus Afganistane, numatant uh, didžiausią paramą iš ES biudžetą, kaip galima viešiau informuoti apie tai. Žmonės turi žinoti, kad mes išleidžiame milijardus, tačiau labai menkai suprantama, kas yra pasiekta, kiek vaikų Afganistane, pavyzdžiui, pradėjo eiti į mokyklą visoje šalyje, kiek ligoninių ar viešos infrastruktūros sukurta. Manau, kad tokių rezultatų pateikimas motivuotų politikus ir visuomenę daug smarkiau. Antra, aš raginčiau taikyti nulinės tolerancijos principą korupcijai Afganistane. Visi pasiekti susitarimai, visi užtikrinti principai yra gerai, tačiau to nepakanka kovojant su tą įsišknyjusią lygą Afganistane, kad būtų pasiektas didžiausias vystamosios paramos e, veiksmingumas šaliai ir žmonėms. Na ir trečia, turi pagrysti savo bendradavimą partnerystę, tik e, visiškam, visiškai dalyvaujant Afganistanui galime garantuoti, kad tie procesai būtų negryžtami ir Afganistanas, jo žmonės patirtų visiškai kitokią ateitį pasinaudodami mūsų parama, tokia kaip ir e, Briuselio konferencija. Ana Gomes. Kai lankiausi pabėgėlių stovyklose Graikijoje prieš keletą mėnesių, nustebau pamačiusi daug vaikų iš Afganistano. Vieno Afganistano. Ir e, tai buvo daugiausia moteris ir vaikai. Žinoma, nepakeliama tai, kad mes Afganistaną e, įvardėjame kaip saugia šalimi, nors akivaizdu, kad situacija blogėja ten. Ir kaip sakė kolegos, kalba ne tik apie korupciją, bet ir šiaip teisingumo sistema. Apskritai valdysena, bet teisingumo sistema buvo ne teisingumo sistema, ypač moterų atžvilgiai, kalbama apie nebaudžiamumą, niekas nėra labiau dramatiška negu kad e, karinės pajėgos e, didžiulė našta užgrūna žmonės, ne tik talibanas. E, žmogaus teisų pažeidimus vykdo ne tik talibanas, bet ir vyriausybės pajėgos, kaip čia buvo sakyta užpuolant e, sveikatos priežiūros įstaigas, e, mokyklas. Blogiau gali būti netgi tai, kad, kad institucionalizuotas yra žmogaus teisų pažeidimas vaikų atžvilgių. Aš norėčiau ir raginu Jūs panaudoti šią donorų konferenciją, kad būtų kalbama apie šią sistemą, kuri yra kultūrinis pateisinimas institucionalizuoti vaikų seksualinį išnaudojimą. Tai yra didžiausias šaltinis, didžiausia priežastis, dėl ko vaikus e, perima talibanas. Visą tai buvo anksčiau slepiama, aš tai supratau, kad tai buvo slepiama dėl to, kad tai yra kultūriškai jautrus klausimas. Baikime tai, kalbėkime apie tai garsiai, reikalaukime nebaudžiamumo principų taikymo, kovokime su tuo nežibaudžiamumu. Ir saugumo pajėgos, policija, karinės pajėgos, kurie naudoja vaikus seksualiniam išnaudojimui. Ir taip. E, e, leido atsirasti sukilėlių pajėgoms, visa tai turi baigtis. Kitaip mūsų visos skiriamos lėšos bus išvaistamos, o situacija blogės, kol taps vėl tokia pat kaip e, prieš keletą metų. Ja, vielen Dank äh, auch. Labai ačiū už įžangą. Atsiprašau, kad neužfiksavau antrojo kalbėtojo pavardės. Jūs kalbėjote apie e, pavardėje rašytą darbotvarkę, sako pirmininkas, ponas Anilhat. Jūs kalbėjote apie galimybės viešo finansavimo ir kalbėjote apie tai, kad 40 procentų šalies biudžeto išleidžiama saugumo reikmėms Skaičiau informaciją apie tai, kad visas Afganistano biudžetas per metus siekia daugiau nei 5 milijardus JAV dolerių. O bendrasis biudžetas siekia 7,2 milijardus eurų. Taigi noriu paklausti, kokio masto viešojo sektoriaus finansavimą ateitie mes galėtume įsivaizduoti. paprastiems Afganistano žmonėms, aš manau, kad likščiolinė vystimosi parama juntama labai nežymiai arba beveik visiškai nejuntama, turint omenyje, kad maždaug pusė šalies gyventojų mm, negali, neturi prieigos prie sveikatos apsaugos paslaugų. Jau nekalbant apie vaikų padėtį, remiantis naujausią jungtinių tautų ataskaitą, pusantro milijono jaunesnių nei penkerių metų Afganistano vaikų e, <clears throat> mytybos situacija yra nepatenkinama. E, taip pat iki neslaukia penkių, penkerių metų amžiaus iš tūkstančio miršta 55 vaikai Afganistane. Atsižvelgiant į šį kontekstą ir ilgalaikę finansinę paramą teikiamą Afganistanui arba kitaip tariant pat e, galėtume dar sakyti 15 e, metų karinės intervencijos. Kokius rezultatus jūsų manimų atnešė ir kokią strategiją pasiūlytumėte tam, kad teikiama parama ateityje būtų labiau juntama. Ačiū. Kuris norėtumėte pirmasis atsakyti, panas Vygandas ar panas Amilat? Ačiū už e, pateiktus klausimus. Pamėginsiu dabar naršydamas savo užrašus atsakyti pirmiausiai į paskutinį klausimą dėl sveikatos e, priežiūros padėties Afganistane, sveikatos apsaugos situacijos yra labai bloga, nes e, priimti politinius sprendimus, patvirtinti tam tikras politinės gairės yra vienas dalykas ir siekti jas įgyvendinti tokioje šalia kaip Afganistanas yra du skirtingi dalykai. Ir būtent tai paaiškina galbūt e, tuos e, blogus statistinių požiūrį rezultatus, kuriuos jūs minėjote. Noriu paminėti, kad kalbant bendrai, sveikatos apsaugos e, sritis netokia populiari tarp donorų ir galbūt galėtume e, prieš priimdami sprendimus e, teikti finansinę pagalbą gerai pagalvoti, kokiams rytims ją turėtume skirti ir kaip turėtume skirti, ar tiesiogiai bendarbiaujant su valstybinėmis agentūromis, viešosiomis agentūromis ar ministerijomis, e, tai yra būtina e, siekiant, kad ta parama pasiektų žmonės ir galbūt reikėtų pasitelkti taip pat ir afganistaniečių nevyriausybinės organizacijos, kurios gali atitinkamai tą paramą žmonėms perteikti. E, dėl jūsų klausimo apie biudžetą, gal nesu tikras, ar tinkamai jį supratau, galiu tik pakartoti kad visas Afganistano biudžetas siekia e, uh, 40 procentų visų biudžeto įplaukų yra panaudojamas saugumui. Likusios lėšos yra panaudojamas išlaidoms, kurias mes pavadintume privalomomis išlaidomis, tai yra valstybės tarnautojų atlyginimams, pensijoms, nuomai, pastatų, e, automobilių, transporto priemonių, kūrui, tai yra privalomos būtinos išlaidos. Tas skirtumas, kuris lieka vyriausybė, kad galėtų pastarojo finansuoti socialinę politiką ar nacionalinės prioritetinės programas, apie kurias aš kalbėjau anksčiau, yra labai nedidelė. Ir ta spraga yra užpildoma tarptautinių donorų. Iki šiol mes bendrai tarptautinė bendruomenė savo paramą šią šalį daugiausiai skiriame per e, Pasaulio banką ir rinktinės tautas. Kitaip tariant, labai nedaugelis donorų įgyvendino ir finansavimo tiesioginį e, projektus Afganistane, e, išskyrus teikimą paramą nevyriausybinėms organizacijoms. Didžioji dalis šaliai skirtos paramos būdavo teikiama per tarpininkus, per pasaulio banką, kuris užtikrino tinkamą šių lėšų e, administravimą ir veiksmingiausiai kovoja su korupcija. Taigi reikia pabrėžti, kad vyriausybės turimų lėšų, e, kurios galėtų būti skirtos finansuoti vėlios politikos sritis, yra labai ribotas. Dabar situacija keičiasi ir mes norėtume suteikti šalies vyriausybei galimybę tiesiogiai finansuoti šios politikos sritis pasirašant atitinkamus sustarimus dėl valstybės struktūros kūrimo. Mes buvome pirmieji ES pateikusi atitinkamą pasiūlymą Afganistano vyriausybė. Dabar Pasaulio bankas seka mūsų pavyzdžių, pateiks panašius pasiūlymus ir pažiūrėsime, ar tai pasiteisins ar ne. Dabar šalies vyriausybė privalės e, mums pademonstruoti savo sugebėjimą surinkti įplaukas į biudžetą ir jas tinkamai panaudoti veiksmingai ir nekorumpuotai, kad būtų galima finansuoti naujas politikos sritis. Ir būtent šios pokyčius mes dabar norėtume paskatinti Afganistane. Manau, kad apie vaikų lytinį išnaudojimą tikrai visiškai besąlygiškai su jumis sutinku ir mes e, toliau darysime spaudimą šiuo klausimu lygiai taip pat, kaip ir darome spaudimą, siekime pagerinti moterų padėtį šioje šalyje. Aš tikrai nemanau, kad būtų nuodėmė pripažinti, kad kultūrinių požiūrį situacija yra labai skirtinga, tai nereiškia, kad mes turėtume kažkaip tai uh, šio, šios rytyje ieškoti kompromisų, tačiau turime pripažinti, kad uh, tai yra tikrai kitokios kultūros šalis ir šiuo metu mes neturime tiesioginių svertų, kad pakeistume tą padėtį, tai manau padaryti per švietimą, o tam reikia daug daugiau laiko, tačiau tai reiškia, kad turėtume apie šias problemas nekalbėti. Arba neturėtume kalbėti apie šias problemas, kalbant apie e, konferencijos skirtas Afganistanui rezultatus. Tai mes uh, Afganistano vyriausybei nuolat kartojame, kad būtent pats Afganistanas ir afganistaniečiai turi pademonstruoti rezultatus, o ne mes, ne atvirkščiai. Ir tai yra tikrai daugiau nei žodžiai. Tačiau mes turime grįsti savo teikiamą paramą tam tikrais rodikliais, kurie turi būti geriau pamatuojami nei iki šiol ir dabar visi donorai, pavyzdžiui, e, pervesdami savo teikiamą paramą pasaulio banko patikos fondui, e, tikrai dėl to yra sunku įvertinti atskirų donorų teikiamos paramos veiksmingumą. Tiek būtų mano atsakymas. E, Trumpai apie platesnius politinius aspektus manau, visi pritarsime ponui Užtrevičiu, jis akcentavo ilgalaikį bendravimą, tai susijęs su taikos įtvirtinimo veiksmais. Mums reikia ir ES vidutinės trukmės strategiją, tiksliau atlikti tarpinę peržiūrą. Liepos mėnesį vyko pirmoji konferencija ir dabar e, mūsų buvo paprašyta kartu su komisija atnaujinti strategiją. E, Mes turime e, suvokti, kad e, afganistaniečiai turi prisimti nuosavybę visų procesų, iš išorės e, veikdami nepasieksime pageidaujimų rezultatų. Ir jeigu žiūrėsime rezultatus, jie yra svarbus, reikės pasižiūrėti į juos iš esmės rengiantis konferenciją ir donorai visai teisėtus klausimus kelia, pavyzdžiui, Karzajaus laikų vadovavimo laikotarpiu nebūtinai e, matėme e, gerus rezultatus, tačiau dabar nacionalinės, nacionalinėje vienybės vyriausybėje turime rimtą partnerį ir tikimės geresnių rezultatų. Dėl kovos su korupcija neseniai vyko labai e, didelė konferencija, buvo imtasi konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, dėl prokuroro, kuris užsijima mm, korupcijos klausimais paskirimo dėl teismo ir panašiai. E, vaikai, ponia Andrikienė ir ponia Gomeš kalbėjo apie išnaudojimą vaikų. Reikia e, žiūrėti šios klausimus, žiūrinti vaikų situaciją, į moterų padėtį ir tikimės, kad tarpusio atskaitomybės sistema naujoji, kurią baigėme renkti, leis mums tą padaryti. Taip pat e, noriu pasakyti, kad bus e, surenktas e, susitikimas moterų įgalimų klausimais. Prezidentas dalyvaus, bet taip pat ir jo žmona, kuri vaidina svarbų vaidmenį Mes pakvietėme keletą parlamento narių į šį sutikimą. Jeigu jūs dar negavote kvietimų, tai pasirūpinsime, kad jūs juos gautumėte, nes šie klausimai bus svarstomi labai konkrečiai. E, galiu pasakyti, kad e, mes e, E, susitikę esame su labai drąsiomis moterimis iš Afganistano, ne tik tai gyvenančiams Kabule, bet ir gana sudėtingose, e, pavojingose regionuose šalies. Ir galiu pasakyti, kad mes nepamiršome tos šalies, jos padėties, mes siekėme atnaujinti savo įsipareigojimus, kitaip padėtis tik tai e, pablogėtų. dėkoju, o dabar linkiu maloniai papietauti.